Good afternoon, dear colleagues. Let's we... Labadiena, kolegos, pradėkime posėdį. Pradėsime nuo pirmojo klausimo. Ir toliau kalbės italų kalba. Pirmasis darbo tarkės klausimas yra darbo tarkės projekto tvirtinimas. ombudsmeno pristatymas dėl Frontex agentūros bus įtrauktas. Taip pat e, kalbėsime apie sutiksime ir Olandijos parlamento peticijų komiteto delegaciją ir kalbėsime apie e, taip pat apie prielaidas dėl lektorių diskriminacijos Ispanijoje, Italijoje. Taip pat kalbėsime apie gamtosauginės klausimus. Ir taip pat e, išklausysime ataskaitų apie faktų nustatymo vizitus į Galiciją ir Graikiją. Taip pat e, svarstysime atliekų tvarkymą Prancūzijoje ir Italijoje ir taip pat aptarsime 2013 metų ataskaitą dėl Europos pilietybės. Kai kuriais atvejais e, dalyvaus peticijų teikėjai. šeštas, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 peticijų teikėjai bus čia 17, 18, 19 klausimo taip pat. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja dėl tokios darbo tvarkės projekto, Taip, ponia Ždanoka. Ačiū, pirmininkė. Aš prieštarauju dėl to, kad būtų įtrauktas vienas klausimas į darbo tvarkę. Ir aš siūlau jį išbraukti. Tai yra 16 klausimas. Dėl faktų nustatymo vizito į Galisiją ir darbo dokumento svarstymo. Darbo dokumentas, kurį gavome šiam svarstymui, pavadintas kaip galutinis. Galutinis e, dokumento projektas, datuotas 13 metų spalio 28 diena ir jis buvo pateiktas su sekretariato laišku. Ten sakoma, kad ši galtinė versija, kurią jūs, ponė pirmininkė, parengėte, yra visų delegacijos narių nuomonių sintezė toje prašomojo dalyje. Aš Paskaičiau tą aprašomąją dalį ir nes neradau ten jokios sintezės. Tai visiškai nepanašu į sintezę. Kaip mums paaiškino teisės tarnyba, jeigu yra skirint, nuomonių skirtumų dėl aprašomosios dalies, tuos atskiros nuomonės turi būti būti pateiktos. Ar e, turi būti kaip e, teismuose turi būti daugumos tekstas ir kitų nuomonių tekstas taip pat turi būti pateiktas. Tai yra mažumos nuomonė. Tekstas turi būti pateiktas. Čia yra priešinkai. Yra tam tikras e, mišinys tekste iš dviejų dokumentų Vienas pateiktas daugumos dviejų delegacijos narių, Angelikos Vertman ir Tatjano Ždanokos ir teksto versijos, kurią pasiūlė delegacijos vadovas Filipas Bulonas. Kadangi tie du, ypač pono Bulano tekstas nėra skliausteliuose pateiktas, nėra įmanoma suprasti tiems, kurie nežino to teksto, kas ką būtent teigia. Be to, skaitant tekstą, 30, 35 kartus paminėtas pono Blano vardas, aš paskaičiavau, o mūsų nuomonė paminėta šešis kartus. Kažkur, kai kur parašyta, nariai mano, kad, kur mes buvom parašę taip, parašyta kiti nariai taip mano. Kas tie kiti nariai, didelis klausimas, nes trys parlamento nariai buvo oficialūs e, delegacijos nariai ir penki Ispanijos parlamento nariai, kurie yra taip pat nariai. Man labai džiugu, kad aš pavadinta esu kita nare. Tie kiti nariai paminėti šešis kartus. Kas tie anonimiški kiti nariai? Galima tik tai spėlioti. Tai yra, nėra visiškai tinkamas aprašymas, tai yra dviejų dokumentų mišinys, be jokių skliaustelių, citatos ženklų, bet to kai kurios pozicijos pateiktos mūsų nuomonėje dingo, be jokių nuoraidų pakeisti tam tikrai žodžiai. Pavyzdžiui, mes rašėme, šiuo metu egzistuoja, pakeistai žodžius egzistavo anksčiau, taip pat nenurodant jokių šaltinių. Taigi tai nėra galutinis darbo dokumentas, parengtas svarstymui komitete. Aš siūlau šį punktą iš darbo tarkės išbraukti. Tai yra klausimą norime 16 ir galvoti, ką daryti toliau. Labai ačiū. Aš norėčiau visiškai pritarti kolegijai, nes aš buvau tos delegacijos narė ir manau, kad geriausiai būtų paimti Tatjanos ir mano pranešimą, taip pat Filipo Bulano pranešimą ir parengti objektyvų dokumentą. Nes jeigu mes sakome, kad Filai Bulanas teigia kažką ir jeigu mūsų nuomonė kitokia, reikėtų parašyti, kad uh, Tatjana Ždanoka ir Angelika Vertman sako taip. Tai turėtų būti pateikta atskirai, nes man atrodo, ponia pirinkė, yra tam tikrų dalių, kad net jeigu įvardintos institucijos mūsų pranešime, mūsų ataskaitoje, gautinėje versijoje tai, ką teigia institucijos dingo. Aš manau, kad faktinio nustatymo vizitas turi atspindėti tai, kas buvo padaryta, kas buvo pamatyta, kas buvo pasakyta, kas buvo patirta o šioje naujoje versijoje nesilaikoma šių kriterijų. Kriterijų dėl to, kokia turėtų būti faktų nustatymo vizito ataskaita. Todėl aš pritariu na, Tatjanos nuomonėjai. Mums na, pasakė savo nuomonę teisės tarnyba, turime darbos, darbo tvarkos taisyklės ir yra nepriimtina, kad E, pirmininkė e, komiteto nuspręstų savai. Turime tai laikytis taisyklių. Taigi aš pritariu tam, kad būtų parengta tinkama ataskaita pagal taisyklės ir e, kad ji būtų pateikta kitam posėdžiui. Ačiū. Uh, you, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tiesiog pridurti, kad visiškai pritariu pasiūlymui ištraukti, išimti šį darbo tvarkės klausimą iš darbo tvarkės, nes tada visi suinteresuoti galės susėsti ir kartu parengti ataskaitą. Ataskaitą, kuriai pritartų dauguma, nes kaip buvo pasakyta, fakto nustatymo vizituose turi būti atspindėta tai, kas buvo pamatyta, kas buvo padaryta ir dėl, tam reikalingi susitikimai. Also bei allem, bei allem Respekt muss ich nochmal unsere Ausschussvorsitzende ausdrücklich vertreten. Aš norėčiau apginti mūsų delegacijos vadovą, nes delegacija pati negalėjo susitarti, nes trūko delegacijos narių ir dabar mes, kažin, ar galime išimti šį darbo tvarkės klausimą. Uh, Nes, priešim, nes jeigu tai padarysime, tuomet tas, ta ataskaita išmetama į šiukšlių dėžę. Aš nelabai suprantu, kodėl e, kiti delegacijos nariai nenorėjo pritarti bendram tekstui. Mes nusintėme tą tekstą komiteto pirmininkiai, nes nariai negalėjo, delegacijos nariai negalėjo parengti bendrojo dokumento ir turiu pasakyti, kad visose tokiose faktų nustatymo misijose e, pirmąjį kartą taip nutiko ir pasakysiu, kodėl pasisakau prieš e, klausimo išėmimą. Viską pradėsime tuomet iš naujo ir iš tikrųjų šią kadenciją laiko jau daug neturime. Galbūt ir galima būtų tą daryti, tačiau tokiu atveju visas mūsų darbas atsidurs e, šiukšliadėžėje. Uh, uh, Juk egzistuoja taisyklės ir šiame komitete svarbios ne tik daugumos, bet ir mažumos taisyklės yra aiškios. Trys, visi trys delegacijos nariai yra lygus. Tai reiškia, tai yra dauguma ir jeigu turi būti atspindėta daugumos nuomonė ataskaitoje. Pirmininkė, pagal taisyklės pirmininkė suteikia žodį. Jeigu jūs kreip, kalbate apie taisyklės, pagal taisyklės pirmininkė suteikia žodį diskusijoms. Ar ne taip? Ačiū. Kągi. Dabar kiek aš jau matau? 1, 2, 3. Keturis kolegas norinčius pasisakyti. pono Boštinarų nėra. Kągi, šį klausimą galime išimti iš darbo atvarkės, nes taip mano mūsų komiteto dauguma. Taip pat norėčiau paskelbti, kad pagal taisyklės, kai delegacijos nariai nesusitarė dėl to, kad ataskaita po apsilankimo tiesiog turi būti apibūdinimas to, ką pamatė delegacijos nariai, kad būtų galima padėti komitetui dirbti ir aptarti tokį darbo atvarkės klausimą. Man atrodo, kad šis darbo atvarkės klausimas ir ta ataskaita nebuvo parašyta tinkamu būdu ir mes jau per ilgai per daug laiko skiriame šiam klausimui, bet kuriuo atveju. Ir nusivildama, nusivilusi, turiu Jums pranešti, kad pagal taisyklės aš turiu nuspręsti, tai yra mano teisė, taigi aš nusprendžiu anuliuoti tą ataskaitą. Delegacijos į Galisiją ataskaita yra nuliuojama, nes delegacija nesugebėjo parengti ataskaitos dėl to, kad nariai negalėjo tarpusavėje susitarti. Ir dar vienas dalykas. Nepaisant to, kiek kartų, kuris tai delegacijos narys buvo paminėtas, ponė Bertman ar, ar ponas Bulant, aš mane informavo, kad ataskaita buvo visų jūsų e, pasisakymų apibendrinimas. Na, o jeigu jūs nepritarėte tam, jūs dalyvavote patys delegacijoje, aš nedalyvavau, aš bandau viską padaryti, ką įmanoma, pagal e, atsižvelgdama į visų jūsų išsakytas nuomonės, bet aš tikrai nedalyvau delegacijoje, negaliu pasakyti, kaip kas buvo. Uh, Ir atsiprašau, bet manau, kad negalime tęsti e, tų diskusijų, nes jos nėra naudingos. Ir toks darbas sukuria problemų ir ne, nesukuria jokių privalumų. Taigi, atsižvelgdami į įvairius įvykius, elementus, per ištisus mėnesius mes priemėme sprendimą dėl delegacijos ataskaitos ir e, šio darbo tvarkės punkto. Taigi išimame šį darbo tvarkės klausimą iš darbo tvarkės. Ar jūs e, be to e, dabar pakeitimo pritarėte darbo tvarkiai? Šalia to pakeitimo, ponas Jar. Aš norėčiau paminėti, kad mūsų frakcija pasisako už tai, prieš tai, kad šis klausimas būtų išimtas iš darbo atvarkės. Taigi prašau atspindėti tai protokole. Mes nenorime, kad šis klausimas būtų išimtas iš darbo atvarkės. Kągi, sprendimas buvo priimtas, EPP pasisakė prieš, bet vis tiek dauguma pasisakė už tai, kad jis būtų išimtas iš darbo atvarkės, tai taip ir padarome. Ponas Bostinaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti savo nuomonę, kad aš labai apgailestauju, kad po tiek mėnesių bandymų vis tiek nepavyko mums susitarti. Aš irgi buvau delegacijos narys, vykstant į dvi labai temtas misijas ir vis tiek mums pavyko, mums pavyko suderinti pozicijas ir kažkaip pasiekti susitarimą ir galiausiai tam susitarimui buvo pritarta balsavimo metu ir tai buvo naudinga visiems ir peticijų autoriams ir mūsų komitetui. Dėkoju. Ačiū ponė Bostinaru. Teskime darbą. Antrasis darbo atvarkės klausimas. Spalio 17 dienos e, protokol, posėdžio protokolo tvirtinimas. Mes susitarėme dėl procedūros. Koordinatoriai susitarė paspartinti protokolo tvirtinimą. Dabar protokolas yra išdalintas tinklapyje. Yra jis paviešintas. Norėčiau paklausti, ar būtų prieštaraujančių, ar galima tvirtinti e, posėdžio protokolą. Ponas, ponė Vertman, dėl 17 dienos posėdžio protokolo. Ačiū. Turėjome balsuoti dėl faktų nustatymo misijos į Daniją žaliųjų kolega turėjo parengti nuomonę, bet po to buvo nuspręsta, buvo pasakyta, kad ta nuomonė bus pridėta prie protokolo. Ir aš norėčiau čia išsakyti nusiskundimą, nes tai nėra įprastinė procedūra. Paprastai taip nėra daroma. Dauguma kolegų norėtų, pažiūrėjau, raštu pateikti pastabą ar komentarą. Ir, pavyzdžiui, jeigu kolega negali atvykti į posėdį, uh, į balsavimus ir tuomet negali išsakyti savo nuomonės. Taigi aš manau, kad reiktų laikytis ankstesnės procedūros ir nekurti jokių precedentų. Pirmininkė, mes jūsų pareiškimą pridėsime prie protokolo. Protokolai, protokolas jau buvo išdalintas, bet jūsų pastabą mes papildomai dar įtrauksime į posėdžio protokolą. Aš norėčiau, kad tas pareiškimas būtų išimtas, nes nėra įprasta kai pareiškimas yra padaromas nedalyvaujant balsavime, tai nėra priimtina. Nes, tarkim, kažkam gal labai rūpi vienas ar kitas klausimas, bet taip niekas nesidaro, reikia atvykti į balsavimą ir tą pareiškimą padaryti, nes jeigu nedalyvauju balsavime, tuomet, man atrodo, netenki teisės pasisakyti ir padaryti tą pareiškimą. Ir neturėtų būti čia jokių e, išimčių taikoma tai procedūrai. Poniaukiant, aš skubiai buvau nugabenta tą rytą į ligoninę ir negalėjau dalyvauti. Paprašiau kitų žaliųjų perskaityti mano prašymą dėl to, kad negalėjau dalyvauti pati asmeniškai. Man atrodo, kad ataskaita iš tiesų yra labai bloga ir jos iš vis tobulinti ir gerinti net neįmanoma. Jeigu mano žodžiai nebus pridėti papildomai, nieko baisaus jeigu mano pareiškimas nebus pridėtas. Pirmininkė, kągi, dėkoju ponia Auken. Jūs tai padarėte, neketin, ne, nebandydama sumenkinti kitų narių teisių, bet, kaip sakiau, ponė Auken, ataskaita dėl to nesikeičia ir kaip supratau, ponia Aukiant sudinka, kad jos pareiškimas būtų išimtas iš protokolo. Ar būtų kitų e, pastabų ar prieštaravimų? Ne. Trečiasis darbo tvarkės klausimas. Norėčiau paprašyti jūsų peržiūrėti abejotinų peticijų sąrašą. Jis buvo išdalintas praeitą savaitę. Kol kas jokių pastabų negavome, negavome jokių prieštaravimų. Taigi, tas sąrašas, kuris bus pridėtas prie šiandienos posėdžio protokolo, tuomet yra laikomas patvirtintų. Galiausiai aš norėčiau Jūs informuoti, kad kalbant apie ES metinę teisės teikimo kontrolės ataskaitą. Ponas Paksas yra mūsų pranešėjas, bet šiandien jis negalėjo dalyvauti posėdėje ir jį keičia šiandien kolega Imbrasas ir jis pristatys e, nuomonę, ar yra dar kokius tai, kokiu tai pranešimu. Taip, ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad tas balsavimas dėl Galisijos, kuris vyko, man atrodo, koordinatorių posėdėje šiandien galėtumėme apie tai daugiau pasikalbėti ir pagalvoti, ką būtų galima padaryti šiuo klausimu. Šiandien koordinatorių posėdėje mes, aš manau, kad vėl grįšime prie šio klausimo. Turėtumėme grįžti prie jo. Dėkoju. Pirmininkė. Koordinatoriai apie tai pasikalbės. koordinatorių posėdį bus iškeltas tas klausimas ir koordinatoriai galės nuspręsti. Taigi pereikime dabar prie kito klausimo. Atsiprašau, sako pirmininkė, aš suklydau. Kitas e, darbo tvarkės klausimas yra numeris 5. Tai yra nuomonė dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaitos. Kaip sakiau anksčiau, ponas Paksas negalėjo atvykti į posėdį, bet jį keičia šiandien ponas Imbrasas ir dabar jam suteikiu žodį. Gerbiam pirmininkė, dėkui žodį. Aš Paksas, kadangi mano kolega negalėjo, šiuo metu skrenda iš Vilniaus į Briuselį. Aš tiesiog jo vardu noriu padėkoti tiem, kurie, kurie dirbo kartu ir prisidėjo prie paruošiant šitą nuomonę. Visiems noriu pareikšti jo vardu. Pasakyti ačiū ir papildomai daugiau kažką ypatingo pasakyti šiandien negalėčiau, siūlyčiau eiti prie balsavimo. Dėkui. Dėkui. Grazie. Allora seguiamo la sua indicazione e passiamo direttamente alla votazione. Gerai, jeigu nieko daugiau nėra ką pasakyti, galime pereiti prie balsavimo. Na kągi, taigi mes dabar balsuosim dėl nuomonės projektų dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaitos. Pirmasis pakeitimas pateikė galėjo valėsikas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. Antrasis pakeitimas pateikė e, papildomas yra pirmasis paragrafskas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirma, papildymas pirmojo paragrafo, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau žodinės pakeitimas, ar ne? Man atrodo, kad niekas neprieštaravė tam, kad būtų pateiktas žodinės pakeitimas. Ne. Gerai, tuomet balsuojame. Jie pateikė ponas Vylant ir siūloma yra įtraukti naują paragrafą, kas už, kas prieš. Man nebuvo aišku. Dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Ketvirtasis pakeitimas jį pateikė Matsonį, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas pateikė kolegė Fernandės, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas šeštasis pakeitimas, ponas Becker pateikė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas Vyland pateikė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, Matsonių pateikė, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Gal mes galime balsuoti dėl pakeitimų, tolesnių pakeitimų, kai 13 kartu? Sì, no, Abbiamo... dice di votare sì, 10 sì, sì, sì, ho capito, ma... Questo... Ok, so, uh, emendamento 9, Vila. Devintas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Atmesta. Ra- Voto elektroniko. Gerai, balsuojame dabar elektroniniu būdu dėl devintojo pakeitimo. Tikriname balsavimo rezultatus. Balsuojame. Chiusa la votazione. Balsavimas baigtas. no c'è anche il mio voto quindi sette perché si aggiungono il voto della collega Verdi septyni balsavo prieš, o aš ir ponia Vėlgman balsuojame už. Taigi septyni už, septyni prieš. So. Ripetiamo allora la votazione. Gerai, balsuojame dar kartą. Gerai, balsuojame dar kartą, nes nebuvo aišku, ar visi gerai balsavo. Gerai, balsuojame dar kartą dėl devintojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Allora, sette voti. Na kągi, septyni balsavo už. Aš ir aš taip pat balsuoju už. Taigi aštuoni už, aštuoni prieš ir vienas susilaikė. Taigi šis pakeitimas yra atmestas. Toliau. Dešimtasis pakeitimas siūloma yra parašyti naują ketvirtojo paragrafo punktą, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau vienuoliktasis pakeitimas patikima Sonikas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau dvyliktasis pakeitimas Geringerdo Odenberg jį pateikė, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Maconių pateiktas triliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Kompromisinės nei pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 17-18 pakeitimai Vilando ir Meyer. Jie yra identiški, kas už, skirti yra šeštam paragrafui, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 19 pakeitimas Fernandas jį pateikė šeštam paragrafui. Tas pakeitimas atkrenta kaip ir 20, toliau 21. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 21 pakeitimo. 21 pakeitimas, kuris yra skirtas 7 paragrafui, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 9 balsavo už, 6 prieš. Taip ir aš taip pat balsuoju už. Taigi patvirtinta. Toliau 22 pakeitimas. Fernandes pateikė tą pakeitimą. Falls the, the second part. Antroji dalis atkrenta. Turime balsuoti dėl pirmosios dalies ir po to nuspręsime, ar atkris ar neatkris antroji. Taigi, balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmiausia, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. Tai reiškia, kad dabar balsuosim dėl antrosios dalies. Ne, antroji dalis atkrito, dėl to, kad pirmoji dalis buvo atmesta. Toliau 23 pakeitimas, kas už? Because the 21st was approved. 21 buvo patvirtintas. Čiagi parašyta, kad atkrinta, jei buvo patvirtintas 21 pakeitimas. Atsiprašau, man reikia pasitarti su sekretariatu. Taip, tai turiu balsavimo sąrašą. Atsiprašau, kolegos, šiokių tokių problemų turime su sekretariato darbuotojais. 24-25 pakeitimai atkrinta dėl to, kad buvo patvirtintas 21 pakeitimas. Taigi, Toliau 26-27 pakeitimai, kas už, Vylant ir Fernandas juos pateikė, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. False, eh, decade il 28, dec... 28-29 atkrenta, toliau 30 pakeitimas. Taigi 30 pakeitimas 9 paragrafui yra skirtas, kas už, Fernandė pateikėta, kas prieš, susilaikę. Reikėtų gal pasitikrinti. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 30 pakeitimo, kurį pateikė e, Fernandes. Balsuojame elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. 6 už, 8 prieš. Ir dar pridedame mano balsą prie tų balsavusių prieš, taigi atmesta. Toliau, 31 pakeitimas pateikė Fernandes, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite, kad pasitikrintume balsavimų rezultatus dėl 31 pakeitimo. Gerai balsuojame, baigime balsuoti dabar. Taip, galite baigti balsuoti. Taip, baigime balsuoti. 10 už, 5 prieš ir vienas susilaikė. Patvirtinta toliau 30, 32 Vylando pakeitimas, papildo 9 paragrafą, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Vilando pateiktas žodinis pakeitimas, ar kas nors tam prieštarauja tam. Gerai, tuomet balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kurį pateikė kolega Viland prie 9 paragrafo. Pridėta kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 33 pakeitimas Fernandas pateikė kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame dabar dėl 33 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 9 už, 6 prieš, viena susilaikė, taigi e, patvirtinta. 34 pakeitimas 10 paragrafui, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 pakeitimas, vylant jį pateikė, kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 36 pakeitimas 11 paragrafui, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Vylando 37 pakeitimas prie 13 paragrafo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Fernandės 38, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Valėsus 39 pakeitimas, kas už, prie 14 paragrafo, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau Vylandų 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 41 Fernandesų pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau Geringer de Odenberg 42 pakeitimas, kuris papildo 15 paragrafą, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie Fernandės 44 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Bekerio 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Meijerio 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau Geringirdė Odenberg 46 pakeitimas, kuris papildo 17 paragrafą, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus, taigi balsa, balsuojame elektroniniu būdu dėl 46 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Keturi balsavo už, aštuoni balsavo prieš, su manim dar devyni, keturi susilaikė, taigi šis pakeitimas yra atmestas. Toliau balsuojame dėl viso teksto su patvirtiniais pakeitimais, kas už. Uh, okay. Na kągi, gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl galutinio teksto. Dabar galime baigti balsuoti. Taigi 14 už, vienas prieš ir niekas nesusilaikė. Taigi šis dokumentas yra patvirtintas. Dėkojame ponui Paksu ir ponui Imbrasui už jų bendradarbiavimą. David. David. I don't have the name. Just. Yes. Passiamo al punto 6, chiusa la votazione. Na kągi, dabar perėdame prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Taigi perėdame prie kitos mūsų peticijos. Tai yra peticija, kurie pateikė Junktinės karalystės pilietis, kuris neatvyko į mūsų posėdį, todėl iš karto sutikime žodį komiteto nariams. I gave it to you. I know. Sulle petizioni scritte al punto 6 che ho menzionato prima, la parola quindi per la. Eh, peticija raštu pagal šeštą klausimą dabar Ačiū, ponia pirmininkė. Peticija yra skirti e, kūno skaitintuvams e, Junktinės karalystės oro uostose. 11 metų lapkričio mėnesį komisija patvirtino reglamentą, kuris leidžia naudoti tokius skaitytuvus ES oro uostose. Jeigu naudojamas milimetrinių bangų e, technologija, o senesni skaitytuvai neleidžiami. Reglamentas taip pat numato išlygą Tai yra, kad keleivis gali pareikalauti alternatyvaus metodo panaudojimo, o ne saugumo skaitytuvo panaudojimo. 11 metų gruodžio mėnesį Junktinė karalystė pranešė komisijai, kad jį naudos griežtesnę priemonę ir e, ji neleis naudoti šimčių ir jeigu kas nors atsisakys perėti pro skaitytuvo, nebus įleidžiamas į lėktuvą. Mes atlikome teisinį vertinimą ir svarbiausias klausimas E, buvo, ar Junktinės karalystės politika pažeidžia e, Europos reglamentą, kaip teigia peticijos autorius, ar e, tai yra tiesiog griežtesnė priemonė, kurią leidžia taikyti reglamentas. Mūsų teisinis vertinimas parodė, kad mūsų nuomonė Junktinės karalystės priemonė yra ES reglamento pažeidimas ir komisija pradėjo bandomąją priemonę, tai yra iki pažeidimo E, identifikavimo priemonę. Lapkričio 22 dieną Junktinė karalystė e, nusintė oro uostams naujas instrukcijas, pakeisdamas ankstesnę politiką ir nuo penktadienio keleiviai Junktinė karalystėje turi būti patikrinami alternatyvių būdų, tai yra patikrinti apieškant rankomis privačioje aplinkoje. Taigi Junktinė karalystė e, laikėsi komisijos įvertinimo ir pakeitė tą savo ankstesnę politiką. Peticijoje yra antra pastaba dėl e, rentgeno skanerių naudojimo Mančesterėje, tačiau e, buvo informuota, kad jau 12 metų lapkričio mėnesį e, ši technologija buvo pakeista, taikant naują milimetrinių bangų technologiją, kas atitinka reglamentą. Labai ačiū. Geros žinios iš komisijos. sakant, kad e, skundas, kurį pateikė piliečiai, kreipdamėsi į mūsų komitetą, nebuvo, tik, ne, buvo ne tik pagristi, bet e, juos vertino ir nacionalinės institucijos ir komisijos prašymu e, jie ėmėsi žingsnių, kad atitiktų Europos standartus. Nepaisant to, kolega Bostinaro nori kalbėti. Aš tikriausiai kalbėsiu visų kolegų vardu. Čia yra įrodymas, kad mūsų komitetas yra efektyvus, veiksmingas ir mes galime pa, pa, pasvaidinti svarbų vaidmenį piliečiams. Tai yra būdas sutrumpinti visas procedūras ir spręsti problemas, kurios egzistuoja kartu bendradarbiaujant su komisija. Noriu padėkoti komisijai. Ačiū. Ačiū, ponia Bostinaru. Mes taip pat, aišku, dėkojame ir peticijos autoriui, kad jis suteikė mums galimybę pataisyti neteisingai taikomą teisės aktą, kuris netitiko ES teisės ir tai leido mums greitai atlikti savo misiją. Taigi, dabar šią peticiją galima baigti svarstyti nes e, išvados yra pozityvios. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas yra peticija, kurią pateikė Davidas Petri, Britų pilietis, dėl e, Italijos uh, užsieniečių lektorių uh, asociacijos dėl jų diskriminavimo Italijos universitetuose. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai kai praeitą kartą čia lankiausi, mes kalbėjome apie 26 geminį įstatymo straipsnį ir komisijos pozicija buvo štai kokia. Formuluotėje, to įstatymo formuluotę reiktų išanalizuoti, ištirti ir taip pat išsiaiškinti, kaip ta, ta, tos nuostatos yra taikomos praktikoje. Aš palikau sekretoriatui tris ekspertų nuomonės dėl gelminį įstatymo ir taip pat komisaro Andor uh, laišką, kur yra teigiama, kad komisija ketina baigti svarstyti skundą. Niekur komisija neteigia, kad gelminiai įstatymas atitinka, tik tai labai miglotai teigia, kad trūksta įrodymų ir dėl to negalima pradėti pažeidimų procedūros. Mūsų įstatymas profesorius Pikoti pateikė 17 puslapių ilgio dokumentą su įrodymais ir analizėmis ir mes aprašėme, kad būtų susitikta su komisijos atstovais ir išteiškinta, kodėl trūksta įrodymų. Šiandien ryte laikrašiuose skaitome apie tai, kad Europa susiduria su krize, migracija, laisvas asmenų judėjimas yra labai aktualus klausimas. Nacionalinės vyriausybės žino, kad jeigu jie atitrūksta nuo visuomenės, sprendžiant tuos klausimus, jie nepateks į valdžią. Junktinės karalystės Europos ministras Davidas Lidingtonas kuris paprašė sutikimo su manimi e, Londone ketvirtadienį, dažnai, bebaimiškai ir atvirai pasmerkė Italijos elgesį kaip ne, nemora, amoralų ir nelegalų. Ir dabar jis e, mato padrasinančių ženklų iš Italijos ministrų Bonino Ankaroca. Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos ir Ispanijos ambasados yra labai susidomėjusios ir prasidėjo bendradarbiavimas tarptų ambasadų Romoje. Absoliučiai atvirai visoms ES institucijoms Silvijo Berlusconi vyriausybė prieėmė gelminį įstatymą, kurio teigiamas tikslas yra – Italijos senate, čia protokolo numeris 94, gruodžio, 2010 gruodžio mėnesis, apgailestaujant, kad buvo, buvo primtos bylos nepalankiai universitetų atžvilgių. Primtos bylos, sprendimai bylose nepalankiai Italijų, Italijos universitetams. Akivaizdu, kad šis įstatymas yra bendruomenės, kur nėra teisinės valstybės principų ženklas, tai yra diskriminacijos apraiška, tai yra diktatas. Ir jeigu tas diktatas tęsis, bus įrodyta, kad po 30 bilinėjimosi metų nėra įmanomas vienodas sąžiningas traktavimas ES bendroje rinkoje. Kad paprasti sąžiningi atvykę mokytojai, niekas nebuvo mūsų įvardyje kaip sukčiais, niekas ne, nesako, mes esame sukčiai arba gerbuvio turistai, sveikatos sistemos turistai, negali e, pasiduoti šiam diktatui. Pažvelkime į šią bylą. Ekspertų nuomonės, tai yra du profesoriai ir vienas vyresnysis patarėjas, teigia, kad tai yra atitinkama nuostata, kuri pakenkia teisinės valstybės principams ir e, sumenkina teisingumo teismo sprendimą. Ir Žanas Monė, Žano Europos teisės universiteto profesorius Norin Burrows teigia, kad bylos nutraukimas parodys Italijai ir visoms kitoms valstybėms narėms, kad nepagarbė ES taisyklėms bus patvirtinta, bus įteisinta ir jei nebus mest iššūkis. Taigi matome daug tokių bylų. Atlyginimai maiš, sumažinti 60 procentų. Kantanija, Salento, Bergamo. Ir visi šie apkarpimai yra susijęs su gelminį įstatymu. Bet tas, tos nuostatos yra taikomos tik tai ne italams. Tai yra rasistinis įstatymas, kuriam trūksta legitimumo. Arba, ministras Davidas Livingstono, arba Deiv, ministro Davido Livingstono, Livingstono pozicija laimės, kaip ir turėtų būti, arba ponas Berlu, ponai Berlusconiai prarys e, visą komisarų kolegiją. Dėkoju. And... Now... Ačiū. Ar yra salė potas Ines? Ar norite papildyti? Ne. Francisco Perez Flores komisijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Pagal paskutinę informaciją, kurią komisija pateikė komitetui vasario mėnesį 12 metais. Komisija kalbėjo apie analizę, kuri, kuri vykdoma dėl informacijos gautos iš Italijos valdžios dėl dželmini įstatymo. Nuo tada peticijos autorius atsiuntė papildomas informacijos ir dar daugiau informacijos buvo gauta iš Italijos institucijų paskutinį kartą šių metų Liepos viduryje. Komisijos tarnybos atliko įvertinimą visos tos informacijos, kuri buvo turima ir padarėme išvadą, kad mes neturime įrodymų, kurie leistų siūlyti, kad komisija pradėtų pažydimo procedūrą prieš Italiją pagal 258 straipsnį. Atitinkamai, rugsėjo mėnesį mes informavome peticijos autorių apie mūsų ketinimą užbaigti šią bylą ir išdėsime savo priežastys. Pagal atitinkamas komisijos procedūras prieš, prieš uždarant e, šį klausimą mes pasiūlėme peticijos autoriui pateikti naują svarbę informaciją ar komentarus, kurie galėtų mums leisti e, persvarstyti mūsų pradinę poziciją. Kadangi, kaip sakė peticijos autorius, jis atsiuntė savo pastebėjimus ir papildomus komentarus lapkričio 14 dieną ir mes šiuo metu šią informaciją analizuojame. Kaip žinote, įrodymas pažeidimo procedūrai prieš valstybę narę pagal 258 straipsnį priklauso e, komisijai. Ta prasme, taip pat pamenate, kad komisija jau pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Italiją, dėl ko buvo priimtas teismo sprendimas šeštųjų metų Liepos mėnesį. E, e, teismas e, nusprendė, kad Italija nesilaikė ankstesnio sprendimo. Tai reiškia, kad pažeidimas išlieka. Ir priešastis, kurios leido mums padaryti išvadą, kad reikia uždaryti šį klausimą, yra tokios. Pirmiausia, Peticijos autorius teigia, kad e, lektoriai dirbantis pagal 80 metų e, įstatymą nebuvo, e, ne, jiems nebuvo sutikta teisė papildo, gyti daugiau teisų kaip ir kitiems darbuotojams. Priešingai, e, jiems buvo taikomas toks e, atlyginimo padidinimas 2,5 e, procento už išdirbtus metus, kol tas padidėja šešis kartus, palyginti su 8 procentais per 8, 8, 8 ankstesnius metus. Patikėme, buvo patiknos lentelės apie tai, kiek uždirba lektoriai ir kiek jie turėtų uždirbti pagal, pagal peticijos autorių. E, mums tai neatrodo, kad tai yra e, įrodymai, kad e, įstatymas pažeidžiamas ar būtent taip apskaičiuojamas kitų Italijos darbuotojų atlyginimas. Ir kad lektoriai yra nusekliai diskriminuojami, palyginti su Italijos darbuotojais. Todėl negalima daryti uh, E, išvados, kad e, pažeistas e, sutarties straipsnis. Antra, peticijos autorius teigia, kad teisė rekonstruoti karjerą ankstesnių lektorių yra ribojamas dželminį įstatymo. Jis teigia, kad užimtumo santykių padalymas į dvi dalis prieštarauja <clears throat> Europos teisingumo teismo sprendimams. Mes priešingai manome, kad ne vienas iš šių sprendimų neužkarta kelio tokiam suskaidimui, nes e, jie, jie taisės nuo e, įdarbinimo datos, tačiau nereikalaujama, kad e, tai turėtų teisės panaikinus lektoriaus kategoriją vėlesnių įstatymų. Mes nemanome, kad tai, yra, kad tai prieštarauja ES įstatymui taikyti e, e, terminus, sąlygas, e, kurios, nustato, kurios nustatomatos pagal kolektyvinius susitarimus, pagal taisyklės, kurios reguliuoja sektorinių darbuotojų veiklą. Be to, netrodo, kad dželminiai įstatymas yra šio padalymo pagrindas o 95 metų įstatymas, kuris, kaip jau pastebėjo Teisingumo teismas, numatė teisų išlaikymą, teisų įgytų uh, kalbos mokytojų pad, pa, pa, pa, padėjėjų, padėjėjų atveju. Na ir galiausiai peticijos autorius teigia, kad uh, e, dželvinį įstatymo uh, viena dalis teigia, kad numatant e, apribojimus pažeidžiamos nacionalinės ar tarptautinės teisės ir pagrindinių teisų 47 straipsnį. Tačiau mes pastebime, kad šių nuostatų interpretacija Italijos teismuose nėra vienoda. Be to, nacionalinio teismo e, sprendimas e, dėl jurisdikcijos yra taikomas pagal bendras procedūros taisyklės. Ir mes darome išvadą, kol nėra autoritetingo teisės interpretavimo, mes negalime daryti išvados, kad ši nuostada pažeidžia Hartijos 47 straipsnį. Kaip sakiau anksčiau, komisijos tarnybos šiuo metu analizuoja e, pastebėjimus ir dokumentus atsiųstus peticijos autoriaus e, lapkričio 14 dieną. Komisija informuos komitetą apie šios analizės rezultatus. Ačiū. Mrs. Auken? Yes. Auken. Dėkoju. Jau e, Panašių atvejų buvo ir su e, Danų kolega, Danų lektoriumi, kuris dirbo Italijoje ir gavo mažesnį atlyginimą už tą patį darbą. Taigi aš esu gerai pasirengusi, aš perskaičiau komisijos atsakymą, kuris yra pateiktas ir dabar tas klausimas buvo apie atsakymas apibendrintas, bet prieš uždarant šią bylą aš norėčiau, kad raštu būtų pateiktas atsakymas, nes panašu, kad gavome naujos informacijos ir labai sudėtinga remiantis e, tą naujai pateiktą informaciją, išsakyti savo nuomonę dėl to, ar reiktų uždaryti šią bylą ar ne, šį svarstymą ar ne. Taigi aš norėčiau, kad bent jau būtų numatyta laiko, kad būtų galima susipažinti su raštu pateiktą informaciją. Nes, ką sakė peticijos, atsižvelgiant tai, ką sakė peticijos autorius, e, nėra labai aišku, kodėl komisija nepatikė šios informacijos anksčiau. Buvo čia teigiama, kad peticijų komitetas bus informuotas apie tolesnę eigą ir taip jau čia bent yra parašyta ir parašyta prieš kurį laiką, bet man sudaro įspūdis, kad nebuvo pateikta ta informacija raštu laiku ir mes dėl to štai vilkiname šį procesą ir grįžtame laiką. Ponas Bostinaro, dvi pastabos. Akivaizdu, kad komisijos atsakymas nėra pakankamas. Jis mūsų netenkina. Pirmiausia, akivaizdus yra prieštaravimas nes viena vertus jie teigia, kad nėra įrodymų, jog vyksta diskriminacija, tačiau taip pat jie patvirtina kad nėra gavę oficialaus pajamų ir atlyginimų sąrašo, kiek mokama yra italams lektoriams, o kiek atvykėliams. Jeigu tai yra tiesa, tai labai keista, nes gyvename 13 metais, 2013 metais ir viskas susiję su universitetų algalapiais, atlyginimais yra viešai skelbiama. Ir aš manau, kad būtų visai paprasta susirasti tokią informaciją bet kurioje valstybėje narėje. Uh, net ir už ES ribų. Tai kodėl taip sudėtinga Europos komisijai susipažinti su universiteto profesorių atlyginimais ir tada išsiaiškinti, ar yra tų įrodymų pakankamai ar ne. Viskas čia yra aišku. Tik tokiu būdu mes galėtumėme nuspręsti, ar kaltinimai yra teisingi ar nepagristi. Ir dar vienas dalykas. Atsižvelgiant į dabartinę e, situaciją, aš norėčiau pasiūlyti palikti galiojančią šią peticiją ir kad komisija pateiktų aišku atsakymą su įrodymais, nes e, svarbiausias su diskriminacija susijęs įrodymas yra algalapis. Algalapyje mes ir pamatytumėme, ar už vienodą darbą buvo vienodai mokama ar ne. Ir jeigu diskriminacija yra, tęsime procedūrą, jeigu ne, tuomet hipotetiškai galėtumėme siūlyti uždaryti svarstymą, baigti svarstymą. Bet dabar aš norėčiau pakviesti visus palikti šią peticiją galiojančią ir paprašyti, kad komisija primtų sprendimą remdamasi įrodymais, o ne interpretacijomis. Dėkoju. Ar būtų dar kolegų norinčių pasakyti? Tuomet dar kartą žodis. E, ai, dar yra vienas kolega, kuris nori pasisakyti, prašau. Ačiū, pirmininkė. Mes suprantame, kad atlyginimas yra labai jautrus klausimas. Ir jeigu komisija nėra aiškiai suformavusi pozicijos, reikia palikti laiko komisijai, kad ji galėtų realiai įvertinti peticiją ir pateiktų uh, E, savo sprendimą įrodymų pagrindų. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar e, žodis peticijos autoriui. Ačiū. Aš galiu tik pakartoti. Komisija turi akivaizdžius įrodymus. 65 procentais buvo sumažintas atlyginimas ir mes turime visą informaciją apie tai. Komisija tik tai iš naujo perskaitė komisaro Andoro e, anksčiau parašytą laišką, o mes 17 puslapių dokumentą pateikėme, kurį e, pateikė atitink, parengė atitinkami teisininkai. Taigi aš tos ataskaitos kopiją angliškai pateikiau komisijai ir paprašiau, kad pridėtų šalia trijų ekspertų nuomonės, kuri jau yra pateikta, pateikta e, sekretoriatui. Dėkoju. Ačiū. Kągi viskas yra aišku, reikia palikti toliau svarstyti šią peticiją ir laukti tolesnių komisijos pastabų. Atsižvelgiant į tą informaciją, kurią peticijos autoriai nusintė tiesiogiai komisijai ir priklausomai nuo to, kiek, atsižvelgiant tai, kiek jau laiko yra svarstoma ši byla dėl užsieniečių lektorių atlyginimų Italijos universitetuose. Tai aš manau, kad būtų racionalu paprašyti komisijos toliau paskubėti šio, šioje byloje, kad atsakymą peticijų, peticijos autoriams jie pateiktų, kuo galima greičiau. Ar dar vienas peticijos autoris norėtų pasisakyti? Ar norite pasisakyti? Puiku. Jūs tik tai išsakėte savo paramą. Dėkoju. Taigi tiek. Paliekame šią peticiją galioti ir paprašome komisijos pateikti, kuo galima greičiau, savo poziciją. Dėkoju peticijos autoriams, dėkoju už tai, kad parėmėte šią iniciatyvą. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra peticija numeris 1954 2012 metų. Ja pateikė Vengrijos pilietis Holman dėl gimdyklų asociacijos. Čia kalba eina apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Ir dabar svarstysime šią peticiją, yra peticijos autoris atvykęs, peticijos autorė. Pone Zak. Pone Zak pasisakė. Ponas Zak. Tai ja, bocsánat, azt mondják mellettem, hogy, hogy ők következnek a nyolcadik napi rendpont. Atsiprašau, man atrodo, ne, ne man dabar laikas kalbėti, sako ponas Zak. Dabar, man atrodo, aštuntasis klausimas turėtų būti svarstamas. Atsiprašau įsivėlė klaida. Pone Bodrodžiai. Esu Bodrogi, esu žmogaus teisų gynėja Vengrijoje ir aš atstovauju trims nevyriausybinėms organizacijoms Piliečių laisvių sąjungai, Gimdyklų asociacijai ir Alternatyviajam fondui. Savo peticijoje mes tvirtiname, kad Vengrija neperkelė į nacionalinius teisės aktus ir neįgyvendino direktyvos 2005-36 nuostatų dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kalbant apie e, akušerių kompetenciją. Mes laikomės šios pozicijos ir toliau. Ir pirmiausia, norėčiau papasakoti, kodėl ir kam šis klausimas yra svarbus. Pirmiausia, e, direktyvos turinyje kalbama apie profesinės akušerių kvalifikacijas. E, plačiau kalbant apie profesinį autonomiškumą ir nepriklausomumą. Viena vertus tai yra aktualu toms moterims, kurios remiantis išsame informacija norėtų vienašališkai nuspręsti, kur, kaip ir kada jie, jos nori gimdyti. Vengrijos sveikatos rūpybos sistema yra brangi ir orientuota į gydytojus bei ligoninės ir bendra nuostata, kad neštumas ir gimdymas yra tas procesas, kuriam reikalingas gydytojas ir e, tai yra susijęs su įvairiomis intervencijomis. Pagal šią sistemą sprendimai yra primami tik tai gydytojo, o moteris turi su tuo taikstytis. Aišku, aš neteigiu, kad medicina yra labai svarbi, tačiau daugelio vaikų išgyvenimas, moterų išgyvenimas yra susijęs su mokslo pažanga ir atitinkamomis aplinkybėmis. Tačiau labai mažai e, daroma nuorodų į tai, kad e, medicinos didelė intervencija yra brangi ir susijusi su rizika moters ir kūdikio gyvybė ir sveikatai. Uh, gimdymo metu yra taikomos medicininės procedūros daugeliui moterų ir pagal 12 metų duomenis šešios iš dešimties moterų gavo e- epizetomiją ir taip pat 35 procentų atvejais buvo daromas cezario pjūvis. Ir Tai reiškia, kad mes žengėme į priekin, bet neteisingą linkmę. Tokios nereikalingos intervencijos pakenkė ir moterų psichologinę ir fiziologinę sveikatą, taip pat kūdikių sveikatą per trumpą ir ilgalaikį laikotarpį ir dažnai atgraso moteris nuo tolesnių gimdymų. Gimdymas Vengrijoje yra labai brangus, tačiau pagal įstatymą gimdymas ligoninėje yra finansuojamas iš ligonių kasų, tačiau praktikoje dauguma moterų e, gydytojams moka papildomai už priežiūrą neštumo metu ir už patį gimdymą. Mainais jos tikisi gauti daugiau dėmesio, daugiau informacijos ir pagarbos jų prašymams ir taip pat bando išvengti nereikalingų intervencijų, įskaitant ir Cezario pjūvį. Gimdymas maždaug kainuoja mėnesio šeimos pajamas. Profesinės organizacijos atkreipia dėmesį į tai, kad labai svarbi yra pribuvėjų akušerių vai, e, profesija. Jungtinių, jungtinės tautos savo 11 metų ataskaitoje paskelbė, kad pribuvėjų akušerių paslaugos yra labai svarbios, norint užtikrinti saugų gimdymą. Sveikatos organizacija atkreipia didelį dėmesį į akušerijos ir pribuvėjų vaidmenį. Taip pat moksliniai tyrimai pabrėžia ir tai, kad e, akušerių ir pribuvėjų vaidmuo e, gimdymo metu yra labai svarbus. Pagal 42 direktyvos straipsnį yra numatyta, kad e, akušerių pribuvėjų rolės, funkcijos yra neštumo stebėjimas, taip pat ir dalyvavimas gimdant. Taigi, pribuvėjos turėtų turėti savo kompetencijas ir um, pareigų sistemą ir taip pat um, turėtų būti susijęmo su gydytojo profesija. Įprastinio ir normalaus neštumo metu uh, pati moteris turi nuspręsti, ar gimdymo metu turi dalyvauti gydytojas ar pribuvėja. Labai svarbu daugeliui moterų, e, kad gydytojas prižiūrėtų jų neštumą ir gimdymą, tačiau vis daugiau moterų nori, kad pribuvėja dalyvautų tame procese. Nors supranta, kad tai yra įmanoma tik tuomet, kai neštumas yra įprastinis ir kuomet vyksta natūralus gimdymas. Savo peticijoje mes tvirtiname, kad Vengrija visapusiškai nepripažįsta pribuvėjų vaidmens, kaip numatyta 42 direktyvos straipsnėje ir taip pat ne, neužtikrina profesijos autonomiškumo ir nepriklausomumo. Pagal galiojantį įstatymą pribuvėja, kuri dirba ligoninėje, negali prižiūrėti neštumo, negali, dalyvauti, negali e, viena autonomiškai dalyvauti gimdant ir prisimti atsakomybės. Nepriklausomos pribuvėjos gali dalyvauti gimdymuose, kurie vyksta neligoninėse, tačiau jos negali prižiūrėti neštumo. Vengrijoje 99 procentai moterų gimdom ligoninėse ir turi teisę, ir moterų teisė rinktis yra pažeidžiama, kadangi neštumas ir gimdymas vienareikšmiškai yra prižiūrimas gydytojo. Tuo pat metu pribuvėjos, kurios dirba ligoninėse, suvaidina labai svarbu vaidmenį pagal dabartinę sistemą, kadangi daugeliu atveju jos e, ištisas valandas dalyvauja gimdymo metu ir sąrėmių metu. Daktarai yra vieninteliai idėja, kurie prisima visapusišką profesinę atsakomybę ir to, tokia situacija e, yra kur kas naudingesnė gydytojams ir tokiu pat būdu yra apribojama gimdančių moterų teisės, teisės ir yra nuolatos taikomos intervencijos. Mes pripažįstame tai, kad vyriausybė reguliuoja gimdymą namuose ir leidžia pribuvojams dalyvauti gimdant ne ligoninėse. Tačiau pažymime, kad pagrindinis vaidmuo e, čia pagrindinis dalykas yra tas, kad Teisingumo teismas Černoskių byloje priemė nepalankų Vengrijai sprendimą. Taip pat norime informuoti komitetą, kad Vengrija pradėjo profesinės diskusijas dėl dabartinio reglamento, dėl motinystės priežiūros pakeitimo. Taigi buvo parengtas projektas ir jis buvo išsiuntinėtas profesinėms organizacijoms ir asociacijoms. Visos trys organizacijos, kurios čia pasirašo po peticiją, pateikė atitinkamą medžiagą ministerijai, remianti šią direktyvą, ir mes pripažįstame vyriausybės pastangas ir jos bandymus išplėsti pribuvėjų kompetencijas, įtraukant ir neštumo priežiūrą, kaip yra, kaip yra teigiama, kad pribuvėjas galėtų prižiūrėti moteris įprastinio normalaus neštumo metu. Tačiau pripažįstame, kad tame projekte yra ir trūkumų, būtent dėl to, kad jis netitinka ES direktyvos nuostatoms. Ypač atsižvelgiant į tai, kad daktaras vienintelis prisima atsakomybę diagnozuojant neštumą, nusprendžiant, e, e, kuris neštumas yra rizikingas, kuris ne, ir vienintelis turi teisę ligoninėse priimti kūdikį. Ir mes tikimės, kad šios profesijos nepriklausomumas ir autonomiškumas bus užtikrintas, o dabar nėra užtikrintas. Ir mes manome, kad yra kušeriai ir gydytojai turi dirbti iš vien ir turi laikytis ir gerbti vienas kitų kompetencijas. Ir mes manome, kad labiausiai šiuo atveju nukenčia būtent me, nukenčiame būtent mes moterys. Ir aš asmeniškai manau, kad mes moterys turėtumėme ir inicijuoti pokyčius. Aš tikiuosi, kad mūsų peticija bus labai svarbus žingsnis e, kelyje į pokyčius. Mes prašome, kad komitetas e, net mestų mūsų peticijos ir kad imtųsi priemonių, kurios būtų reikalingos tam, kad būtų e, užtikrinti tie pokyčiai, kurių, kurių mes prašome. Dėkuoju. La parola adesso per la commissione. Dėkuoju. O dabar norėčiau suteikti žodį Andrėjas Sikmund, kuris pristatys mums komisijos poziciją. Thank you. Thank you, uh, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Konstantinas Tamaros ir aš esu profesinių kvalifikacijų skyriaus vadovo pavaduotojas. Šis klausimas yra svarbus, kadangi jis yra susijęs su uh, labai svarbiomis sistemomis. Pirmiausia, tai yra nacionalinė sveikatos sistema ir uh, tai, kaip ta sistema veikia ir Antras svarbus dalykas tai yra tai, kad tos sistemos turėtų vienaip ir kitaip dėrėti su ES galiojančiomis taisyklėmis dėl profesinių kvalifikacijų. Ir šiuo konkrečiu atveju kalbame apie e, taisyklės taikomas pribuvėjoms. Pribuvėjos yra profesija, kuriai yra taikomas e, automatinio pripažinimo režimas galiojantis ES. Tai reiškia, kad kad kvalifikaciniai reikalavimai yra uh, pakankamai suderinti visose valstybės narėse. Tai yra susijęs su profesinių kvalifikacijų direktyva. Tai reiškia, kad realiai pribuvėjos uh, visoje ES turėtų turėti panašų įsilavinimą ir uh, turi būti parinktos pagal panašias mokymo programas. Pribuvėjams yra taikoma automatinio pripažinimo procedūra, kuri yra skirta pirmiausia tam, kad ta, a, galima būtų naudotis konkrečią profesinę kvalifikaciją iki visose valstybės narėse. Šiuo atveju, kai kalbame apie neštumo e, di, a, nustatymą, ir paprastai neštumą gali nustatyti pribuvėjus. Jums gali būti įdomu sužinoti tai, kad neseniai direktyva buvo pakeista ir Europos parlamentas ir taryba tam pritarė. Ir naujoji šio direktyvos versija pasirodys e, gruodžio mėnesį. Ir e, dėja reikia pasakyti, kad tie pakeitimai nėra susiję su e, konkrečiu pribuvėjų darbu. Taigi ateityje panašu, kad problemas bus ištaisytos. Ir direktyvoje kalbama apie kvalifikacijas ir e, leidžiamą veiklą. Tačiau turime pripažinti, jog kiekviena valstybė narė turi teisę e, tvarkyti savo sveikatos apsaugos sistemą taip, kaip joms atrodo tinkama, atsižvelgdamos, e, jos tai daro atsižvelgdamos į savo tradiciją, savo ypatumus. Taigi problemos atsiranda tuomet, kai dvi skirtingos sistemos uh, uh, nedėra tarpusavį. Taigi, ką mes galime daryti? Šiuo metu mes bandome susisiekti su atitinkamomis institucijomis Vengrijoje tam, kad išsiaiškinume, kaip veikia visa ši sistema. Ypač mums tai būtų aktualu sužinoti dabar, atsižvelgiant į naująjį e, įstatymą, naująjį įstatymą, nes mes norėtume sužinoti, ar tas įstatymas atitinka naujos direktyvos nuostatas. Peticijos uh, autorių atstovai minėjo, kad Vengrija netinkamai gyvendino e, profesinių kvalifikacijų direktyvą. Todėl čia labai, dar kartą labai svarbu prisiminti, kad kalbame apie dvi skirtingas sistemas. Mes e, turime patikrinti, kaip Vengrijos vyriausybė perkelė direktyvos nuostatas į savo teisyną ir kaip e, ji apibūdino atskirų sveikatos apsaugos sistemos veikėjų pareigas ir vaidmenį. Būtent čia gali būti šiokių tokių problemų, todėl viską čia reikia nuodugniai patikrinti. Ir antra, reikia panagrinėti naują įstatymą. Taigi šiuo metu mes galime tik tai pasakyti, jog mes bendradarbiavome su kompetentingomis Vengrijos institucijomis ir kai tik tai gausime jų atsakymą, iš karto galėsime su jumis susisiekti ir jums pranešti apie tai, kaip klostosi situacija. Dėkuoju. Pone Gons. Aš labai apsidžiaugiu, išgirduosiu, jog komisija susisiekė su e, kompetentingomis Vengrijos institucijomis, nes e, šiuo metu yra peržiūrimi įstatymai skirti nešiųjų priežiūrai ir neštumui apskritai. E, Ir gali būti, kad tai bus tikrai gera proga mums tinkamai pritaikyti profesinių kvalifikacijų direktyvos nuostatas. Aš esu gydytoja ir aš žinau, kokia yra reali situacija sveikatos apsaugos sektoriuje ir galiu Jums pasakyti, kad ji yra sudėtinga. Kaip ir paminėjo peticijos autoriai, Vengrijoje šiuo metu kur kas dažniau yra atliekamas Cezario pjūvis nei kur nors kitur. Ir tokį požiūrį remia pasaulinė sveikatos organizacija. Ir toks požiūris uh, kai e, yra netinkamas, nes moteris raginamos yra gimdyti e, e, gimdomo namuose, o ne, namo, ne savo namuose. Taigi aš manau, kad labai svarbu yra padaryti viską, kad direktyvos nuostatos teisingai būtų perkeltos į mūsų teisyną, nes tai suteiks galimybę mūsų gydytojams, medikams prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir gal reikia, su, reikia sukurti atskirą institucija, kuri būtų atsakinga už priežiūrą ir ji tai, tai galėtų būti taikoma tiek neštumo metu, tiek po, po gimdymo. Labai svarbu yra užtikrinti, jog ši direktyva tinkamai būtų taikoma Vengrijoje. Reikia taip pat gerai suprasti, kokie įtaką jį daro uh, mūsų požiūrių į gimdymą ir į neštumą. Nepamirškime ir žmogaus teisų. Taigi aš siūlau ir toliau nagrinėti šią peticiją ir taip pat norėčiau paprašyti komisijos tęsti savo darbą su Vengrijos valdžios institucijomis ir neapsiriboti vien profesinės kvalifikacijos klausimais. Dėkuoju, ponia Aukin. Aš nesu medikė, nesu gydytoja, tačiau aš turiu tris vaikus. Ir pirmajam vaikui yra jau 34 metai. Ir klausydamasi diskusijos šiuo metu, pagalvojau, kad situacija prieš 44 metus e, mano šalyje būtų kur kas geresnė nei tai, e, kas šiuo metu vyksta Vengrijoje. Mūsų gimdyvių žmogaus teisės buvo gerbiamos ir mes turėjome galimybę rinktis, kur gimdyti. Juk neštumas tai nėra lyga. Todėl negalima neštumo traktuoti kaip lygos. Baisu, kas nutiktų, jeigu e, į neštumą būtų reaguojama kaip į lygą. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra situacija kitose valstybės narėse, nes man atrodo, kad ši problema gali būti aktuali ne vien Vengrijai. Neseniai, pavyzdžiui, aš išgirdau apie tai, kad buvo pakeistas vienas Latvijos įstatymas ir dabar moteris gali rinktis. Bet jeigu mes turime profesionalę E, jei jūs prižiūri profesionali pribuvėja, e, ji žino, ką daryti. Visus išteklius reikia skirti e, tiems dalykams, kurie yra labiausiai reikalingi. Ir aš norėčiau paklausti, kiek uh, tokių minėtų atvejų įvyksta kiekvienais metais. Man labai aišku, kam apskritai yra reikalingas įstatymas, jeigu e, e, jam gyvendinti niekas neturi lėšų. Aš visiškai nesuprantu, kam tai galėtų būti naudinga. Taip, galbūt kam nors ir bus naudinga, taip, gydytojams, taip kaip jūs išsakote. Bet e, jei mes norime rūpintis pinigais, nepamirškime, jog tai yra mūsų pinigai. Mes norime be abejo apsaugoti moteris ir norime uh, padaryti viską, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai naudojami. Taigi manau, kad mes turime toliau svarstyti šią peticiją ir būtų labai įdomu sužinoti, kokia yra situacija kitose valstybės narise. Dėkuoju, telefonas Bastinaru. Gerbėmiai kolegos, aš nesu gydytojas. Va, matote, ne, ne aš vienintelis nesu gydytojas šioje salėje, bet vienai per kitaip. Aš norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis. Pirmiausia. element inspirat de ceea ce știu de la mine din țară și a dat... Remdamasis uh, pat, uh, savo šalies uh, patirtimi, aš norėčiau pasakyti štai ką. Labai svarbu būtų pradėti kalbėti apie šias problemas ES lygmenių. Reikės išnagrinėti ES lygmenių tam, kad mes būtume tikri, jog visos direktyvos būtų perkeliamos į nacionalinius teisynus nuosekliai. Aš nekalbu apie tai, kokiais teisės aktais virsta po to, tos direktyvos nuostatos. Ne, aš kalbu apie tai, kad, kad būtent perkelimas nuostatų turėtų vykti uh, nuosekliai. mes norime, kad mūsų medikai būtų tinkamai parengti ir kad pribuvėjus galėtų kuo geriau padėti moteriams. Šiandien dar gyvename krizės laikais ir todėl turime daryti viską, kad lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau, kuo geriau, nes e, žinome, kokios diskusijos vyksta e, valstybės narėse dėl nacionalinių biudžetų. ir pribuvėjos patiria didžiulį spaudimą dėl to, kad medikai nori pasipelnyti. Nori, kad kuo daugiau moterų gimdytų privačiose klinikose, o ten gimdymas labai brangiai kainuoja, labai labai brangiai kainuoja. Bet net ir uh, valstybinėse ligoninėse mes matome, jog kartais e, e, žmonės yra raginami kreiptis į privačias klinikas. Mums reikia taip pat pagalvoti ir apie tokiausius regionus nes tenai labai dažnai e, tik pribuvėjus e, gali padėti gimdančioms moteriams. Ir, ir ir dažnai reaguoti reikia labai labai greitai. Ir kartais netgi gali prireikti skubosios medicinos pagalbos tam, kad moteris galėtų tinkamai pagimdyti. Taigi aš uh, siūlau toliau tęsti nagrinėti šią peticiją ir taip pat norėčiau parakinti komisiją toliau tęsti diskusiją ir darbą su valstybėmis narėmis tam, kad jos tinkamai uh, pertvarkytų savo lygos uh, kasų veiklą. Ir manau, kad kai kalbame apie Vengriją, reikėtų dar intensyviau dirbti su nu, Vengrijos institucijomis. Mes norime, kad moteris ir vaikas jaustųsi saugiai. Negalime leisti, kad neštumas ir gimdymas taptų tiesiog verslu. Ačiū. Daugiau niekas iš parlamento narių nenori kalbėti, todėl peticijos autoriai suteiksiu žodį vienai minutiai. Labai ačiū, man malonu išgirsti visas šias e, pastabas. Norėčiau pakviesti peticijų komitetą paskaityti Vengrijos e, vyriausybės parengtą įstatymo projektą, kaip sakiau pirmajame pasisakymė, jis netitinka direktyvos. Tai yra viena medalio pusė, o kita vertus reikia e, panalizuoti ir praktiką Vengrijoje. Mes e, siūlome jums e, detalų dokumentą, kurį parengėme dėl e, įstatymo projekto ir galima pateikti papildomą informaciją jums, kad galėtumėte apsispręsti. Ačiū. Ačiū už tai, kad iškėlėte šią peticiją. Ir be abejonės komitetas mano, kad peticiją reikia palikti. ir turime leisti Europos komisijai tęsti darbą ir atlikti e, tą patikrinimą, kurio mes reikalavome. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas, peticija 1380 2011 metai, kurią pateikė e, Vengrijos pilietis ZAK, Vengrijos aplinkos saugoti draugijos vardu dėl komisijos nuomonės 351 dėl floros ir faunos apsaugos, keičiant Dėro miesto Vengrijoje plėtros planą. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Zakui penkias minutės. Ačiū. Noriu padėkoti peticijų komitetui už kad e, leido mums čia atvykti. Europos komisija 11 metais leido įsteigti automobilių e, gamyklą Vengrijoje, nors Natura 2000 vietovėje na, labai arti e, tos Natura 2000 vietovės. 2009 metais komisija buvo leidus, buvo patvirtinusi e, investicijų planą Komisija kaip sutarčių saugotoja šiaip neleidžia tokių investicijų šalia Natūra 2000 zonų. Tačiau komisijai atrodė, kad buvo atlikti atitinkami tyrimai ir komisijos nuomonė C2011-351 rodo, kad e, ketinama leisti tas investicijas daryti. Tai kertasi su ankstesnių sprendimų dėl e, leidimų Portugalijoje, nes tuomet leidimas buvo neišduotas. Šiuo atveju buvo bandoma analizuoti kitus pavyzdžius ir agentūra tyrusi, šį, a, analizavusi šį investicijų planą e, pritarė, kad tai yra vienintelė vietovė, kur galima įsteigti tokią gamyklą. E, ši e, gamykla būtų užtikrintusi 800 darbo vietų miestelėje, kur buvo daug nedarbo. Taip. Pat ši Audi gamikla būtų vykdoma pagal tam tikrą planą ir atrodė, kad vieta gamyklai yra tinkama. Komisija pritarė tam planui, nes buvo pažadėta vykdyti kompensacinės priemonės, kad būtų galima kompensuoti žalą Natura 2000 regionui. Taigi, jie turėjo kompensuoti už tą padarytą žalą. E, pavyzdžiui, Liubeko oro uoste E, oro uostas yra šalia e, Natura 2000 vietovės. Buvo įsteigtas fondas, kuris buvo pavadintas e, žaliuoju, kad būtų galima surinkti lėšų apsaugoti tam rajonui. O šiuo atveju žala bus padaryta didesniam, didesnė teritorija negu oro uosto Liubeka e, atveju. Komisija teigia, kad komisija negali daryti įtakos nacionaliniam leidimų išdavimo procesui, tačiau taip nėra. Aplinkos apsaugos e, institucijos parengė savo nuomonę. Prieš primant sprendimą Briuselėje buvo daug komunikacijos ir Vengrijos aplinkos apsaugos institucijos turėjo patirti Briuselio E, įtaką taip pat prieš išduodant leidimą investicijoms. E, ombudsmenas taip pat e, čia veikia ir 12 metais ombudsmenas nustatė, kad komisija iki 11 metų gegužės mėnesio nebuvo atsakiusi peticijos autorės, autoriams. Terminas buvo pratestas. Komisija atsakė tik tai praėjus trim savaitėms trim savaitėms po e, termino pratesimo. Jeigu buvo, būtų buvę atsakyta e, laiku, tai būtų buvo galima panaudoti kaip įrodymą, kad komisija, komisijos nuomonė sprendimas nebuvo priimtas teisėtai, nebuvo privalomas. E, e, komisija pripažino, kad čia nekalbama apie aplinkos apsaugos standartus, e, o parama ekologiniams sistemoms šioje vietovėje reikštų, kad žala būtų padaryta nepataisoma, nors to negalima lyginti su Pietų Amerikos miškais, tačiau žymi, žymi žala būtų padaryta. Ačiū. Komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, 11 metų sausio mėnesį komisija pateikė pozityvę nuomonę dėl Vengrijos, dėl Dėro plėtros plano buvo paprašyta šį nuomonę Vengrijos valdžios, reikia priminti kontekstą. Habitatų direktyva neleidžia e, žaloti Natura 2000 vietovės. Tačiau yra nuostatų teigiančių, kurios, e, kurios leidžia tam tikras išimtis. Tos išimtis gali būti teigiamas e, pagal tam tikras sąlygas, pirmiausia, turi būti atliktas poveikio vertinimas, turi e, būti patikti įrodymai, kad nėra alternatyvų, turi būti e, viešo intereso e, motyvai, o projekto plėtotojas turi gyvendinti kompensacinės priemonės pagal Vengrijos vyriausybės pateiktą informaciją, komisija padarė išvadą, kad iš tiesų visi e, šie reikalavimai dėl šio plėtros plano yra vykdomi. Konkrečiai valdžia atliko poveikio vertinimą, jie išanalizavo alternatyvas, e, iš tiesų kelios alternatyvos buvo išanalizuotas tiek platesnių mastų teritorijos prasme Diro miesto aplinkoje ir buvo padaryta išvada, kad jokia kita alternatyva nėra tinkama dėl kelių kriterijų, tokių kaip turimas plotas, transporto jungtis, infrastruktūra ir taip toliau. Dėl viešo intereso svarbiausių motyvų Vengrijos valdžia įtikinamai paaiškino, kad e, ši statyba leis sukurti kelis tūkstančius darbo vieto tiesiogiai ir netiesiogiai regione, o dėl kompensacinių priemonių jie įsipareigojo įgyvendinti tokias priemonės, kurios būtų e, didesnės negu šios plėtros poveikis. Ir remdamasi šią informaciją, komisija pateikė pozityvę nuomonę. Čia turime turėti galvoje, kad ši nuomonė neužkerta kelio leidimo išdavimo procesui vykti. Čia tik tai nuomonė, o nacionalinės institucijos turi pačios vykdo leidimo išdėjimo procesą. Vėliau peticijos autorius susisiekė su mumis, su mumis prašydamas peržiūrėti komisijos nuomonę, remiantis keliais argumentais. Iš principo, jis nepritarė valdžios pateikties argumentams, komisija atsakė, atsisakė peržiūrėti savo nuomonę ir e, laikėsi ankstesnės nuomonės ir vėliau peticijos autorius pateikė peticiją komitetui, peticijų komitetui. Šiuo metu komisija vis dar mano, kad e, šis plėtros planas vykdomas pagal esamus teisės aktus dėl gamtos apsaugos. Ačiū. Dėkuoju, ponė Auken. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš keletą metų mes čia komitete rengėme pranešimą ir tame pranešime buvo kalbama apie tai, kaip E, direktyvos Natura 2000 yra laikomasi. Mūsų pranešime buvo padaryta štai kokia išvada. Viena problemų yra tai, yra susijusi su alternatyvų analize. Mes visuomet esame linkę teikti, kad štai valdžios institucijos teikia, kad alternatyvų nėra ir panašiai. Ir dabar e, klausydamasi komisijos atstovo, kuris teigia, kad buvo atlikta poveikio vertinimo studija ir aš tikrai labai norėčiau pamatyti tą poveikio vertinimo studiją ir ar tiesa, kad toje analizėje, tame vertinime buvo teigiama, kad kitų alternatyvų nėra, kad jos nėra primtinos. Iš ties yra kur kas paprasčiau ir netai brangu yra panaudoti Natūra 2000 zonas. Ir čia nėra numatytos kompensacijos. Ir man susidaro įspūdis, kad valstybė tiesiog teigia, na štai mes štai taip sukursime darbo vietas ir yra absoliučiai atmeti, atmetami bet kokie kiti argumentai. Ir pirmininkas Baroso paskelbė, kad Natūra 2000 bus e, taikoma tuo met, kai nebus jokių kitų alternatyvų, toks, tokia Baroso nuomonė ir jo manimu, tokiu būdu mes galėtumėme geriausiai išsaugoti gamtą ir aplinką. Bet aš manau, kad pirmiausia, mes turėtumėme gauti tą poveikio vertinimo studiją, kuri buvo atlikta Ir aš taip pat norėčiau, kad mums būtų paaiškinta, kokios yra numatytos kompensacijos. Taip pat norėčiau paprašyti tarpininkų, paklausti tarpininkų, ar jie, jų manimų komisija pateikė pakankamai priemonių piliečiams, kad būtų gasti šį klausimą ir ar komisija nebandė už užgneušti piliečių balso. Man, aš prisimenu ir Portugalijos atvejį, nes ten išvados buvo visiškai kitokios, kitokios nei šiuo atveju. Na ir nežinau, ar mes galime taip pat galbūt paprašyti peticijų, paklausti peticijų autorių, ar jiems primtina tai, kaip komisija bendrauja su piliečiais, vykdinama savo įsipareigojimus. Mes kalbame mes norime, kad piliečiai būtų aktyvūs, bet kad jie būtų aktyvūs, jiems reikalingas atitinkamas kontekstas, reikalingos atitinkamos galimybės ir man atrodo, kad ne visuomet tos galimybės yra piliečiams suteikiamos. Man atrodo, kad čia Vengrijos atveju buvo pasirinktas ne pats tinkamiausias sprendimas. Nors egzistuoja bend, Europos Sąjungoje fondas, kuris yra skiriamas gamtos išsaugojimui ir taip pat Lenkijos atvejis vienas buvo panašus. Taigi, tuomet Lenkijos atveju mes laimėjome dėl to, kad būtent piliečiai susitelkė ir išsireikalavo sprendimo. Taigi mes turėtumėme tai dažniau daryti. Prašau. Dėkoju. Aš norėčiau labai trumpai sureaguoti. Aš esu architektas. Ir mano profesiniu vertinimu, manau, kad reikia atsižvelgti į tuos žmonės, kurie gyvens e, toje teritorijoje. Nes nevyriausybės atstovas ten gyvens. Jie gyvena šimtai kilometrų e, nuo tos vietos. O štai čia dabar ketinama pastatyti gamyklą. Ir tokiu būdu bus sunaikinta ten gyvenamų žmonių aplinka ir ta aplinka niekuomet nebus atkurta. Taigi, ten gyvenančių žmonių nuomonė yra labai svarbi. Ar jie nori su tuo taiksytis ar ne. Tai yra svarbiausia. O tie žmonės, kurie gyvena už šimto ar tūkstančių kilometrų nuo tos vietos, tos nuomonės nieko nereiškia, nes tie žmonės tikrai nejaučia, kokia yra reali, reali situacija. Dėkoju. Ačiū. Dabar dar e, žodis peticijos autoriai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau štai ką pasakyti. Pagal šią procedūrą na, net nebuvo sus, sus, surengti vieši klausimai. 2011 m. lapkričio mėnesį įvyko konsultacijos su e, pilietinėmis vis, e, bendruomenėmis organizacijomis, tačiau niekas nebuvo užfiksuota ir jau kita vyriausybė, kita, atsiprašau, diena vyriausybė susitiko Briuselyje. Ir jie atsivežė į Briuselį du dokumentus, jie kalbėjo apie apie kažką, bet mūsų organizacijos apie tai nebuvo informuotos. Yra 21 vietos organizacija, kuri išsakė savo pasipriešinimą, nepritarimą e, šiam planui. Ir na, mes daugiau net nežinome, ką dar būtų galima padaryti. Mūsų situacija tikrai yra labai nepalanki. Ir mes ir į tai buvome atkreipę dėmesį. Ir taip pat ombudsmenas, kuris šiandien atvyko, irgi nepasisakė neišsakė savo pozicijos apie tai, net nekalbėjo apie tai. Ir Europos parlamento aplinkosaugos komitetas irgi turėjo atlikti tyrimą apie tai, nes čia buvo iškelta faktinių klausimų dėl alternatyvų ir taip pat ar buvo atlikta tinkama alternatyvių vietų studija, ar buvo reikiamai įvertinta situacija, įvertinta tas poveikis aplinkai ir panašiai. Dėkoju. pirmininkė. Na, iš gautos informacijos nemanau, kad galėtumėme teikti, kad viskas buvo jau išsiaiškinta ir išanalizuota dėl šio skundo. Kolegė Aukian pabrėžė, kad komitetui reikia prisiminti ir ankstesnius ir, ir panašius ankstesnius atvejus, kaip mes elgiamės e, e, tuo met ir tuomet bandy, bandyti surasti tinkamą atsakymą į labai detalius nusiskundimus. Ir aš manau, na ir mūsų komitetas gavo nuomonę šiuo klausimu ir aš manau, kad būtų naudinga dabar paprašyti, kad ir aplinkosaugos komitetas įsigilintų šią situaciją. Taigi, norėčiau, kad ir jie išklausytų e, mūsų nuomonę, taigi šis, ši peticija laikoma dar galiojančia. Ir prašome, kad komisija atsakytų į vis, laiku į visus iškeltus klausimus susijusius su šia peticija. Taip pat, kad reikiami dokumentai būtų nusisti aplinkosaugos komitetui, kad aplinkosaugos komitetas parengtų nuomonę mums šiuo klausimu. Jeigu nieks neprieštarauja, baigiame šios peticijos svarstymą. Tam kartui norėtumėme padėkoti peticijos autoriams ir dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra 1342. Peticija 1342. 2011 metų peticiją pateikė e, ponas Gramatski, Vokietijos pilietis dėl juodojo gandro ornitologijų draugijos nuomonės dėl vandens pagrindų direktyvos, direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą ir Orhuso konvencijos pažeidimų San Barnabė, Barnabėje Alheisirase. Ponas Ortega pasisakys ir pristatys savo peticiją e, naudodamasis vaizdinę medžiagą. Prašau. Žodis. Bueno, es imposible explicar en cinco minutos más diez, de diez años de hechos consumados. Na, iš tikrųjų labai sunku būtų per penkias minutės jums paaiškinti, kas įvyko per visą dešimtmetį. Neįmanoma iš tikrųjų tai padaryti, tačiau pasistengsiu paaiškinti jums situaciją kuo geriau. Mes kalbame apie e, Huerta de la Pilas vietovę, kur yra šalia Gibraltaro e, sąsiaurio. Ir štai šitoje vietoje yra ši vieta. Ir būtent per šią vietą skrenda migruojantis paukščiai. Ir uh, Problema yra ta, kad šiuo metu šioje vietovėje yra, uh, veikia kelios kas, uh, kasyklos, kurios teršia vandenį. Čia jūs matote situaciją 90-metyje. Matote, kad uh, buvo užtvindyta viena iš šachtų ir uh, Po to tas vanduo pateko į įlanką. Ir tenai padarė didžiulę žalą gamtos įvairoviai. Ir čia jūs matote, kaip kalnakasybos darbai gali taršti gruntinį vandenį. Be to, šioje vietovėje yra ir e, prieš istorijos laikų archeologinės svarbos paminklų. Čia taip pat e, yra ir e, vietos upės šaltinės. Ir vanduo yra teršiamas kalnakasybos įmonių Ir tuo metu buvo užtindyta terit, visa terit, čia parodyta teritorija, net neatlikus poveikio aplinkai vertinimo. 2003 metais buvo atliktas toks poveikio aplinkai vertinimas pavėluotai ir toliau Dėl bėrio šaltinių čia mes neturime jokių duomenų. Ir jei pasinaudosite programą Google Maps, pamatysite štai tokią situaciją. Čia matote situaciją, jeigu išfiksuota 2003 metų birželio 30 dieną, o poveikį vertinimas buvo atliktas tų pačių metų Liepos 15 dieną. Ir mes nesuprantame, kaip vis, viskas galėtų greitai pasikeisti. Ir FAPASKA, tai yra aplinkosaugos gynėjų organizacija, kreipėsi į Europos komisiją, tačiau į prašymą ir nebuvo sureaguota. 2011 m. sausio mėnesį e, buvo numatyti tam tikri veiksmai, tačiau nieko neįvyko. 2011 m. kovo mėnesį laukime komisijos atsakymo, mes patikime konkretų klausimą, tačiau į jį nebuvo sureaguota. O kaipgi elgėsi Ispanijos e, institucijos? Oficialiai mano minėta vietovė nėra saugoma. Kreipiamas yra ir į generalinį prokurorą, ir įvairias kitas institucijas, ir pagaliau mes matome, kad niekam nerūpi situacija. Alheziraso savivaldybėje. Ir šis klausimas šiuo metu taip pat yra ir politikuojamas, politizuojamas. mums aiškinama, jog mes kreipiamės į neteisingas institucijas, ne, ne, ne į kompetentingas institucijas, tačiau jų, jų kompetencijos ir galiojimai keičiami yra taip dažnai, kad neįmanoma susigaudyti, į ką reikia e, kreiptis. 2013 metais buvo pareikšta, jog bus e, įgyvendintas aplinkosaugos veiksmų planas, kad situacija būtų atkurta į, e, e, ir būtų tokia pat kaip 2003 metais. Mes negauname jokios informacijos iš institucijų, kurios prižiūri aplinką šioje vietovėje. Ir iš esmės niekas nieko mums neaiškina, niekas nesako, da, nesilaikoma jog, jokių aplinkosaugos ar darbų saugos reikalavimų. Niekas nežino, kas daroma yra su atliekomis. Ir e, žinome, kad vanduo yra e, gyvybės šaltinis, tačiau vanduo, e, apie kurį mes kalbame šiuo atveju, kaip tik neša mirti. Orhuso konvencijoje yra kalbama apie tam tikrus kalnakasybos e, darbus ir kaip jie turėtų būti atliekami. Mes esame susirūpinę pirmiausia dėl to, kad e, per šią vietą skrenda migruojantis paukščių, jiems reikia vandens, švarus vandens. Ir mes norime, kad Europos komisija pasigilintų į tai, kas vyksta konkrečiai, konkrečiai šioje vietovėje ir ar laikomasi yra visų aplinkosaugos reikalavimų. Bradarbiaudami su vietos valdžios institucijomis mes surengėme kampaniją Gibraltaro sąsiauris yra labai svarbus, nes kaip minėjau, per jį skrenda migruojantis paukščiai, kurie iš Afrikos keliauja ne vieną Ispaniją, bet ir Vokietiją, Prancūziją ir kitas Europos šalis, taigi tai yra visų mūsų problema. Pirmiausia, suteiksiu žodį komisijai. Man buvo paaiškinta, kad taip reikia daryti. Hos, ponas Jose Marijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė, taip. Iš tikrųjų, peticijos autori viską paaiškino ir mes kalbame apie kalnakasybos darbus. Archizi Razų savivaldybė Kadiso provincijoje Andaluzijos autonominėje srityje. Ir kalbama yra apie tai, kad nesilaikoma yra suteiktų leidimų, kad ne visuomet yra gaunami tie leidimai, dalykai, kurie yra privalomi pagal toje vietovėje galiojančias normas ir taisyklės. Peticija numeris 1342-2011 yra dokumentas, dėl kurio buvo pradėtas tyrimas pagal bandomąjį projektą ir mes patekime klausimus Ispanijos valdžios institucijoms ir paraginome jas e, ištirti peticijos autorių išdėstytas aplinkybės. Konkrečiai buvo nagrinėjama, kaip ar laikomasi yra ES teisės aktų ir nacionalinių teisės normų. Europos komisija be abejo yra ES teisės e, sergytoja bet mes negalime nusiųsti tyriejų į e, kokius nors regionus ar savivaldybės. Turime naudotis tais ištekliais, kuriuos mums suteikė arba peticijos autoriai, arba atitinkamos valdžios institucijos. Čia kalbame apie ir e, autonomijos e, institucijas, ir apie savivaldybės institucijas. Mhm. Ispanijos valdžios atstovai pateikė mums savo atsakymus. Kalnakasybos darbai vyksta šioje vietovėje laikantis e, galiojančių reikalavimų buvo atliktas e, poveikio gamtai vertinimas. E, buvo pritaikytas specialus vertinimo mechanizmas, kuri buvo paskelbta 2013 metais vietos leidinyje. Na ir patiktos duomenės iš poveikio, verti, e, poveikio aplinkai vertinimo ir kalbama taip pat apie 2003 e, metų direktyvą. Leidimai e, vykdyti kalnakasybos veiklą šioje vietovėje buvo išduoti 2011 metų. 2011 metais. Ir darbai buvo pradėti 2013 metais ir e, kalnakasybos bendrovė įsipareigojo visiškai uh, atkurti ankstesnį aplinką po to, kai kalnakasybos darbai bus baigti. Europos Sąjungoje mes saugome ir paukščius, ir aplinką apskritai. Tačiau ne viskas yra paminėta 2003 metų direktyvoje. Komisija e, netaip seniai jau pradėjo teisės aktų nevykdymo procedūrą Ispanijos atžvilgių. Ir visą informaciją galima gauti uh, Nature Network dokumentuose. ekosistemos turi būti tokios, kad jos e, galėtų veikti. Ir komisija šiuo metu neturi jokių priemonių, kurios mums e, leistų teikti, jog nesilaikoma reikalavimu. Ir, ir e, gamtinių buveinių direktyvos šeštasis straipsnis suteikia ypatingą statusą kai kurioms vietovėms. Vet, Tai mes žinome, bet baigdamas noriu pasakyti, kad savivaldybės atstovai pateikė mums informaciją, kuri rodo, jog į mūsų klausimas turėtų e, e, atsakyti kalnakasybos bendrovė, kuri to kol kas nepadarė ir kuri panašu, kad nepateikė pakankamai informacijos ir neteikė jos e, nuo 2003 metų. Ir Ispanijos teismams yra žinoma apie šias problemas, nes buvo pateikta nemažai skundų įvairiems teismams. Taigi, atsižvelgdamas į, į tą informaciją, kurią mes galėjome surinkti, galiu pasakyti, kad mes kaip sutarčių sergitojai galime tik tai raginti nacionalinės valdžios institucijas laikytis galiojančių teisės normų. Bet mes negalime da, primesti nieko, da, nes jeigu da, projekto vykdytojas nesilaiko galiojančių aplinkosaugos normų, pirmiausia, reikia kreiptis į nacionalinės, atitinkamas nacionalinės įstaigas. Ir komisija negalėjo konstatuoti, nustatyti, kad buvo pažeista, pažeistas minėtos direktyvos. Taigi mes bendradarbiavame su nacionalinėmis institucijomis ir jos turi mums pranešti apie tai, kaip įvykiai vystys, klostysis toliau ir kokiu veiksmu, kokie veiksmai, bu, kokiu veiksmu bus imtasi siekiant užtikrinti, kad projekto vykdytojai laikytųsi visų reikalavimų. Ačiū komisijai, dabar žodis parlamento nariams. Dėkoju peticijos autoriui ir komisijai už informaciją. Yra keletas dalykų kuriuos norėčiau paminėti, nes kai kas man nebuvo visiškai aišku. Komisijos atstovai, atstovas pabrėžė nekartą, kad komisija neturi galių vykdyti tyrimus savo vardu ir tik tai gali tai perduoti Ispanijos valdžiai. Todėl aš manau, kad e, komisija nematė nei E, aplinkos poveikio vertinimo, nei atstatymo plano. Dėl atstatymo plano aš noriu pasakyti, kad turime žinoti, kad jeigu kalbame, e, kalbame apie planus užpildyti, užlieti e, kalnakasybos vietovės vandeniu ar kaip, Pirmininkas, aš jums suteiksiu žodį, po to galėsite e, sureaguoti ir atsakyti į klausimus. Nes kiti kolegos taip pat e, norės pasakyti, klausimas užduotas komisijai, komisija turės atsakyti ir po to peticijos autoriai vėl suteiksime žodį. Taigi, pagal šį atstatymo planą peticijos autoriai jau pateikė tą informaciją, tačiau atrodo kai kas keista. Jeigu priimame tokį atstatomą planą, kuris nežinomas peticijos autoriai, ar e, kam nors iš vis jis yra žinomas, atrodo, kad upeliai, kurie ištryško dėl poveikio gruntiniam vandeniui. Tai būtų svarbu žinoti, kas turėtų būti daroma ateityje. Būtų keista turėti atstatymo planą, kuris, pagal kurį e, žalojama gamta. Todėl reikėtų atidžiau apie tai, tai panalizuoti. Taip pat, remiantis informaciją gautą iš komisijos, keista būtų sakyti, kad, kad pelkinai nėra tvarūs bėgant laikui. Ar yra kokiu nors ataskaitų apie tai? Ar vietos techniniai ekspertai e, vykdė kokios nors tyrimus apie tai? Nes mes žinome, kad dažnai ataskaitos e, pateikiamos atsakyti klausimus e, administracijai. Todėl aš manau, kad reikia palikti šią peticiją, nes į daug klausimų dar nėra atsakyta. Manau, kad turime pareikalauti daugiau informacijos, pateikti e, komisiją ir Ispanijos vietos valdžią Andaluzijoje ir taip pat savivaldybių. Pirmininkas, ponė Bostinaru, prašom trumpai, nes turime mažai laiko. Pirma, komisija tik paminėjo poveikio vertinimą, aplinkos poveikio vertinimą. Gerai, tačiau aš norėčiau e, matyti, kad komisija atsižvelgia ir į pakeistą Europos parlamento direktyvą dėl poveikio vertinimai kur yra numatyti nauji elementai dėl neutralumo, objektivumo vertintojo. Antra, privalomo suinteresuotų šalių, nevyriausybinio organizacijų, viešosios nuomonės, kitų dalyvavimo individualiai ar organizuotai. Ir kur čia yra principas trešėjas moka. Jeigu norime, norime reabilituoti landšaftą labai gerai, tačiau negalima reabilituoti, atsakyti e, teritorijos taip, kaip jie nori. Yra aiškus įsipareigojimai, e, kurie buvo numatyti proceso pradžioje pagal poveikio aplinkai vertinimą. Jie tik tai gali tinkamai įgyvendinti tai, ką jie yra pasižadėję daryti pagal tą poveikio vertinimą. Reikėtų e, įvertinti, kaip yra įgyvendinamas tas e, tie įsipareigojimai. Ir pagaliau e, gyvenimo faktas yra tas, kad negalima pasikliauti visiškai viena, vienos pusės informacija. Ar tai būtų peticijų autoriai, ar bendrovė, ar valdžios įstaiga. Jūsų pareiga pasipatikrinti tą informaciją, užtikrinant, kad e, proceso įvertinimas atitinka ES reikalavimus. Kai e, ta informacija vienapusiška, mes pasimetame, todėl parlamentas ir yra nusprendęs patobulinti šią direktyvą, nes varstybės tinkamai jos neįgyvendina. Nes jos tik tai turi mm, užtikrinti principą, mm, taikyti, kad reikia gražiai traktuoti, gražiai elgtis su investuotojais, bet kaipgi su eksploatavimo etapu. Be to, atsakomybė aplinkai įgyvendinant poveikio vertinimo yra, yra atsakomybė dėl e, aplinkos. Investuotojas turi investuoti tam tikrą sumą teritorijos atstatymui. Ir tai yra nuostata, kuri egzistuoja šiuo metu reglamentuose. Ačiū. Ar komisija gali atsakyti dabar į šios pasisakymus. Na, aš tik tai galiu pasakyti, tik tai tai, kad komisija nemano, kad tai, vien tai, ką sako valdžia, yra teisinga. Turime ir kitų informacijos šaltinių. ir kartais turime imtis veiksmų. Tačiau šiuo atveju bendrovė turi pareigą atstatyti tą teritoriją po to, kai jos veikla ten baigėsi. Ji turi laikytis tų reikalavimų ir e, Ispanijos valdžia turi juos priversti tai daryti. Oficialiai e, kompetentingos institucijos e, turi tai stebėti. Dėl atliekų valdymo tai E, buvo minėta, kad ši teritorija tapo atliekų savartynų. Ir e, mes, e, kalbėdamės su Italijos valdžia, aišku, tuos dalykus iškelsime. Dabar žodis peticijos autoriai, prašau, trumpai. Dėl informacijos kurią teikia įvairios administracijos Ispanijoje. Ir Andalūzijos valdžios e, e, e, įstaigos dokumentas, kur kreipiamės į Kartizo valdžią, kur sakoma, kad vandens vanduo yra upės kilmės vanduo. Matant tokius dokumentus ir iš kuris yra atsiūstas, Ir turėkime galvoje, kad kalbama apie Ispaniją, kuri nėra šalis, kur vyroja įstatymo viršinybė, tai yra fait accompli šalis. O po to savanoriai, žmonės turi žiūrėti, kaip taikomi susitarimai dėl buveinių Natura 2000 sako, kad vanduo yra bendra gerybė. Čia kalbame apie teritoriją, apie na, gruntinius vandenys, kurie yra tris kartus desnė, desnio ploto negu Bruselis. Čia kalbame apie gruntinių vandenų užteršimo pavojų. Ir jeigu ten būtų pastatytos kažkokios gyvenvietės, tai jos imtų vandenį iš tų gruntinių vandenų. Taigi vandens direktyva sako, kad vanduo yra bendra gerybė, bet to šioje teritorijoje e, lankosi migruojantis paukštai, paukščiai, kurie skrenda į vairiausias šalis. E, todėl kažkas turi tai kreipti dėmesį, kas čia vyksta, nes Ispanijos atveju reikia atidžiai žiūrėti į tokius dalykus. Pirmininkas, labai ačiū. Turiu pasakyti, kad e, jūsų, tai yra jūsų nuomonė, jūs turėjote galimybę tai pasakyti. Aš nemanau, kad Ispanija yra šalis, kurioje nepaisoma įstatymų. Aišku, jūs galite teisę, turite teisę sakyti savo nuomonę, tačiau e, jeigu viskas vyksta ne taip, kaip jūs norėtumėte, tai dar nereiškia, kad galima sakyti, kad e, E, Ispanija yra šalis, kur nepaisoma įstatymų, nes tai, taip sakyti, yra žalinga ir pačios Ispanijos atžvilgių. Taip pat noriu pasakyti, norė, sakėte, kad peticija turėtų būti palikta, kol komisija išspręs šios klausimus. Turite atminti, kad pagal mūsų turimą informaciją iš Andalūzijos ir iš kitų įstaigų, informacija, kuri patikta komisijai, Komisija padėkoja toms institucijoms už gautą informaciją. Ir dabar komisijai reikia apsispręsti dėl tų dalykų. Komisija gali paprašyti daugiau informacijos ir pateikti ją įvairioms institucijoms, Andalūzijos valdžiai ir peticijos autoriams. Ir remiantis tą informaciją galėtume grįžti prie šios temos. Ar tinka toks sprendimas? Atsiprašau, labai trumpai asmeniškai. Aš manau, kad čia yra dvi svarbios temos atstatymo planas, kaip jis vykdomas ir ataskaita, kur sakoma, kad e, pelkynų gyvybingumas nėra tvarus. Aš norėčiau apie tai daugiau sužinoti. Pirmininkas, na, mes paprašytume pateikti tolesnį informaciją. Ačiū peticijos autorai ir perėmė prie kito darbo klausimo. my report or you prefer continue? continue report first. First, okay. Me dicen que, que sigamos con el, orden del, con el punto del orden del día como estaba previsto. Eh, informe sobre la misión de. Taigi, kitas klausimas yra faktų nustatymo vizito į Graikiją ataskaita. Turime poną Havą, Bardemį, poną Huntis ir kitus. Ir turime dokumentą, darbo dokumentą, kuris buvo visiems išdalintas, nors ir anglų kalbų kalba. Reikia labai greitai aptarti šį klausimą, nes dar turime taip pat e, koordinatorių posėdį, tačiau turiu pasakyti, kad dokumente yra įžanga kur išvardytos įvairios peticijos, pateiktos Graikijos peticijos autorių, e, kurie prašo apsilankyti Graikijoje ir išsiaiškinti, kokia yra situacija e, su šiomis konkrečiomis problemomis. Kalbama apie atliekų problemas, savartynus įvairiose Graikijos vietovose. Ir žanginėje dalyje matome, kiek gauta peticijų, kas jas pateikė. Ir toliau parengėme ataskaitą apie tai, kas įvyko, kai lankėmės šalyje. Delegacija apsilankė įvairiausiose vietose. Ir čia paminėtos visos teritorijos, kuriuose lankėmės Atenuose, kalbėjomės su miesto valdžia. ir nacionalinės valdžios atstovai, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ministru, visą tai parašyta dokumente. Jūs išdėstė savo nuomonę apie situaciją Graikijoje, taip pat kalbėjomės su vietos ir regionų valdžia. Lankėmės kitose miestuose, kalbėjome su jų valdžia. E, matėme tuos savartynus ir e, mes žinome, kokios problemos e, ten kilo iš peticijų, kurios buvo mums pateiktos. Taip pat antrą dieną mes vykome į Arkadiją, kur susitikome su meru Taip pat e, su peticijų autoriais sustikome. Taigi mes e, kalbėjome su peticijų autoriais ir su valdžios atstovais dėl, paskalbėdami su, dėl įvairių problemų, po to grįžome į Atenus ir pakeliai sustojame ties kitų savartynų prie Atenų kur e, laidojamos atlikos iš pačių Atenų. Ir ten matėme, kas vyksta tojame, tame sanartinė. Trečią dieną, kaip matote iš teksto, e, vykome į Korfų. Ir ten apsilankėme įvairiose savartiniuose ir po to laivų plaukėme į Efkinį. Ten sustikome su valdžios atstovais. Mūsų e, priemė rotušėje vieno miesto. E, po to aplankėme didžiulį savartyną, išsiaiškame visas problemas. Aš labai greitai apie visą tai čia pasakoju, tačiau man atrodo, kad viskas yra, visa informacija yra pateikta mūsų ataskaitoje. E, taigi dar noriu padėkoti sekretariatui už e, šio dokumento parengimą. Ir ataskaitos e, pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Na ir kolega iš delegacijos pateiks daugiau mums informaciją. Ponas Baldinį dabar kalbės. Mes įtrauksime jūsų pasiūlymus į mūsų ataskaitą. Ponas Baldinį, aš turiu parengtą tekstą angliškai. Nors kalbu ir itališkai, ir kroatiškai. Aš jau paaiškinau, kaip buvo surenkta ši išvyka į Graikiją. Norėčiau padėkoti delegacijos nariams ir e, organizatoriams. Šį apsilankymą vyko eilė susitikimų su peticijo autoriais ir valdžios atstovais. Ir kad neužimčiau per daug laiko, aš norėčiau gal daugiau dėmesio skirti rekomendacijoms. ir taip pat turiu pakeitimą. Aš manau, kad mes puikiai padirbėjome Graikijoje, parengėme po apsilankimo rekomendacijas ir norėčiau pasakyti, kad kalbant apie šią problemą, apie atliekų tvarkymo problemą Graikijoje, ten situacija yra labai sudėtinga. Nes yra labai daug asbesto atliekų. Asbesto atliekos yra išmestos ir tokiu būdu asbest, asbestas gali patekti į gruntinius vandenis. Dėl to ir manau, kad turime pateikti su tuo susijusią rekomendaciją ir pasakyti, kad Europa turėtų suteikti pagalbą ir skirti pagalbą sprendžiant šią problemą, nes ji yra labai skubi ir netidėliotina. Ir čia yra re, realus pavojus Ir aš norėčiau, kad skubiai būtų atlikti, atliktos inspekcijos ir kad būtų skirta pagalba iš ES vietos valdybėms, kad būtų galima tuos tyrimus atlikti ir kad išspręsti problemą, kuo galima greičiau. Nes tai gali pakengti visuomenės veikatai, žmonių, kurie gyvena toje teritorijoje, sveikatai. Ir taip pat norėčiau padėkoti ir kitiems delegacijos nariams ir norėčiau dar padėkoti ir Graikijos valdžios institucijoms, nes jie tikrai labai nori bendradarbiavimo. Matau, kad, pirmininkas sako, matau, kad daug norinčių yra pasakyti, bet mes jau šiek tiek vėluojame, nes turėtų vykti koordinatorių posėdis. Dar yra viena peticija, kurią turėsime apsvarstyti, bet dabar žodis ponui Huntis. Ačiū, pirmininkė. Žinau, kad laiko turime labai nedaug, bet aš norėčiau kelius įžanginės pastabas išsakyti, o po to dar pakomentuoti ir tekstą. Ir bandyti nuspręsti, ką mes, peticijų komitetas, galėtumėme padaryti. Kaip sakė pirmininkas ir kaip yra teigiama ataskaitoje, buvo tikrai uh, naudinga apsilankyti Graikijoje. Mes aplankėme tas vietas, kur yra realių problemų, kaip minėjo ir peticijų autoriai. Ir aš manau, kad iš tų apsilankimų galime padaryti bendras išvadas dėl to, kaip yra tvarkomos atliekos Graikijoje ir kaip, tai, kaip viskas vyksta Graikijoje. Yra procedūros, dažnai jų yra laikomasi, dabar žinome, kad bus pateikta nauja peticijų banga e, šiam komitetui ir bus aprašomos panašios situacijos ir kitur, nes mes kaip ir atvėrėme dabar duris toms peticijoms. Taip pat ataskaitoje visiškai teisingai, mano manimo, yra teigiama, kad įvairūs veikėjai, peticijų autoriai, tie žmonės, su kuriais susitikome, uh, tikėjosi, kad mes suteiksime jiems vilties. Ir mes, e, trumpai tariant, matome, kad visose tose regionuose yra pasirinktas mažiausias bendras vardiklis. Čia didžiausia rizika yra susijusi su vandens tarša. Rodo saloje buvo potvinis, išsiliejo upė, ji užtvindė didelės teritorijas, dėl to žuvo žmonės. Taigi tokių problemų yra Graikijoje. Nepamirškime, viskas yra uždengta betonu Graikijoje ir dėl to ir kyla tokie potviniai ir tai sukelia dar daugiau problemų iš peticijų turinio tą matome. Taigi mes norime, kad būtų skleidžiama informacija apie studijas, kurios turi būti atliekamos. Taip pat, mano manimu, remiantis tuo, ką pamatėme ir remiantis kitais e, gautais įrodymais, galime padaryti atitinkamas išvadas. Pirmiausia, valdžios institucijos slepia tiesą, visko mums nepasako. Ir taip pat e, ataskaitos tekste neteikčiau, kaip kažkas pasakė, kad e, buvo pasiekta pažangos. Kai kurios valdžios institucijos teigia, kad buvo padaryta pažangos. Mano manimu, ne. Pažangos nematome, matome, kad atlikos mėtomos bet kur, kai kurios valdžios institucijos, kai kurios valdybės pradėjo atliekų perdirbimą, tačiau atliekų perdirbimas Graikijoje nevyksta taip, kaip turėtų vykti. Net juokinga, kai, kai daromi tokie pareiškimai. Ir taip pat komisija čia turi prisimti atsakomybės. Nežinau, ar komisijos atstovai galėtų šiandien sureaguoti. Bet mes žinome, kad buvo pradėta pažeidimų procedūra dėl netinkamo valdymo. Tačiau kiek žinau, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia daryti skirtumą tarp įvairių atliekų tvarkymo būdų, bet tačiau atlikos nėra tinkamai tvarkomos Graikijoje. ir tai prieštarauja tam tikrų savivaldybių teiginiams. Taip pat e, netoli Atenų, kokie ten yra situacija. Jūs e, kalbėjote apie atitinkamas rekomendacijas, tačiau mes turime įrodymų, kurie prieštarauja valdžios teiginiams, nes jie tikrai nerušiuoja atliekų ir jų neperdirbinėja. Uh, Kalbant apie gramatikono teritoriją, ten irgi mūsų e, ataskaitoje yra spragų, mes užduodame klausimus, bet atsakymų tai į juos nėra. Tai, ką mes matėme, tik tai patvirtina tai, apie ką mūsų informavo peticijų autoriai ir kai buvo daromos nuolaidos – visiškai nebuvo laikomasi naujų įstatymų. Ta pati pripažino pačios savivaldybės, reikia į tai, tai atsižvelgti. Jie teigė, kad buvo padarytos atitinkamos nuolaidos, bet nėra laikomasi 2008 metų direktyvos, nėra jos laikomasi ir taip pat nebuvo atsakyta į mūsų klausimus Ar buvo atlikti tyrimai gramatikono rajone? Iškart buvo, turėjo būti atsakyta į tą klausimą hidrologiniai tyrimai, kurie buvo atlikti. Tam buvo teigiama, kad e, tuos tyrimus atliko tam tikri, kaip, tam tikri profesoriai, bet mes e, negavome informacijos iš jų, ką jie konkrečiai darė. Dėl to, ką jie konkrečiai darė, tik tai turime uh, valdžios pateiktą informaciją. Taip pat žinome, kad dažnai šaltiniai vandens e, telkiniai yra uždengti e, betonu ir dėl to ir kyla tokių baisių nelaimių. Visur, kur lankėmės, mes matėme, kokia ten yra situacija. Atsimenate, tą mažą ežerėlį aplankėme ir kažkas netgi sakė, kad vanduo ten švarus, bet netiesa. Taigi aš jums pateiksiu studiją, kurią atliko Igmės institutas ir kur yra teigiama, kad anksčiau ten buvo šaltinis. Bet tai nebuvo švaraus vandens šaltinis, tie šaltiniai buvo užteršti ir aš manau, kad čia yra esminių problemų ir turime studijas, uh, kurios įrodo, kad aplinkai buvo padaryta žala. Graikijai ir daugeliu Graikijos vietų. Taigi turime kalbėti apie tai, kad nelegaliai yra piknaudžiaujama ir buvo padaryta daug klaidų turime reaguoti, gramatikonę išklausėme ekspertų tiek gal būtų nuo manęs, žinau, kad turime nedaug laiko ir dar kitų yra norinčių pasakyti darbo, dar laukia mūsų daug ir dar mielai išklausysime komisijos. Dabar išklausysime angura, pono Angurakio, bet dar ir ponia Aukent prašė žodžio. Ir dar yra du peticijų autoriai. Ir dar yra dar viena peticija, kurią nagrinėsime. Ir jau tie autoriai laukė kurį laiką. Vertėjai dirbs iki pusės septynių, tik tai sako pirmininkas. Dar yra koordinatorių posėdis, nežinau, ar daug tų koordinatorių yra daug. Ponas Baumanas, matau, atvyko. Uh, bet turime tęsti darbą, nes yra peticijų autoriai, bet ar įvyks koordinatorių posėdis iš karto po posėdžio, ar rytoj ryte norime tą daryti, kaip dabar bus. Gal išklausę, ap, apsvarstę peticijas galėsime toliau dar perengti, surenkti ir koordinatorių posėdį. Pone Auken. Labai trumpai pono Hefnerio vardu. Jis negalėjo laikų atskristi jisai su jumis susisieks vėliau. Jis labai norėjo dalyvauti šiame posėdėje. Jis man pasakė, kad, kad e, pranešimas jį tenkina ir tiek ir norėjau pasakyti. Eh, thank you, Margaret. Eh, senor Angurakis. Dėkuoju, poniai Margaret. Ponas Andurakis. Labai dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat manau, kad mes kalbame čia apie puikią iniciatyvą. Tie iš kolegų, kas dalyvavo mūsų delegacijos darbe, galėjo savo akimis pamatyti, kad šios problemos yra labai rimtos. Yra ir kitų atvejų, kurie gali būti net ir sudėtingesni. Pavyzdžiui, kartais e, ieškant vandens darome daugybę pažeidimų ir labai gali būti, kad ateityje mes peticijų dėl šio klausimo dar sulauksime nemažai. Aš manau, kad Graikijos valdžios atstovai tikrai ne visą tiesą mums pasakė. Pavyzdžiui, Leonidas ir Argolidas. Į tas vietas mes negalėjome nuvykti patys asmeniškai. Padėtis mums buvo labai detaliai nupasakota ir šiame pranešime visa ta informacija yra atspindėta. Bet aš manau, kad reikia reikalauti, kad vietos valdžios atstovai sureaguotų į tai, apie ką yra kalbama šioje peticijoje, nes šios problemos yra labai rimtos ir panašu, kad ateityje situacija tik taip blogės. Ir čia aš pirmiausia turiu galvoje visiškai nepriimtiną situaciją, nes 40 milijonų šiukšlių atliekų maišų buvo tiesiog užkasta į žemę. Ir baigdamas norėčiau dar jums priminti ir kokius yra šio dokumento išvados. Man atrodo, kad Graikijoje egzistuoja labai rimta problema. Ji nėra susijusi su, su solidarumo stoka, kaip dažnai yra įsivaizduojama. Net ta problema yra rimtesnė ir todėl aš manau, kad reikia šiame pranešime labai aiškiai pasakyti, kad žmonės nebepasitikė politikais ir jie nieko iš jų ir nesitikė, jie nesupranta, kad politikai tikrai nespręs jų problemų. Ir Graikijos sostinės politika yra tikrai neprimtina ir, ir ji nepadės mums rūpintis aplinka aplinką e, Graikijoje. Todėl aš manau, kad mes turime atidžiai stebėti, kokiu priemonių bus imamasi ir kartu reikia paraginti piliečius taip pat atidžiau stebėti tai, kas vyksta. Ponas pirmininkas, dėkuoju. Taip, iš tikrųjų, mes ne, visur, ne visuomet galime nuvykti visas e, peticijose minimas vietas. Uh, Taip, mes, žinokite, keliavome tikrai ir miškais, ir, ir vandeniu, ir visaip kitaip, tik tai tam, kad pamatytume, kas ten vyksta. Mes tengiamės daryti viską, kas yra įmanoma, bet tikiuosi, kad jūs suprasite, kad mes tikrai, kad ir kaip norėtume ir kad ir kiek dirbtume, nesugebame visur apsilankyti. Ponas Espandulos ir po to ponas, ponas Papadoplus. Gerbėmiai ponai ir ponios, gerbėmiai Europos parlamento nariai, Korfų regiono vardu aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs labai atidžiai išnagrinėjote situaciją. iš tikrųjų vietos bendruomenės vardu aš norėčiau Jums padėkoti, nes iki šiol joks kitas politikas, jokia kita politinė jėga nesirūpino ne, žmonių problemomis tiek, kiek, kiek tai darėte Jūs. O dabar aš norėčiau perėti prie klausimo. Kodėl? Kodėl apie tai šias problemas kalba du piliečiai, ponas Ikas ir aš pats? Mes kartu su ponu Ikas. Gyvename kitur, ne Graikijoje, taigi nie, niekas, tai yra jokia Graikijos institucija negalėjo mūsų šantažuoti, negalėjo mums sakyti, kad jie ištirs mūsų mokesčių deklaracijas ir bandys mums kaip nors persekioti. Taigi, the sound from Never in My Backyard tik jau ne mano kieme, yra labai gerai žinoma visiems ir labai dažnai, labai dažnai e, vengiama yra atidžiai išnagrinėti skaičius vien dėl to, kad teigiama, jog tie skaičiai buvo surinkti dėl to, kad kažkas nenori, kad, kas, kad projektai būtų vykdomi jų e, kieme, tai yra šalia jų gyvenamosios vietos. Bet uh, Kodėl mes nenorime e, turėti e, e, šiukšlyną savo, šalia savo namų? Graikijos institucijos tik tai vadovaujasi politiniais argumentais. Aš kreipiausi į Graikijos valdžios atstovus ir aš jiems pasakiau, kad, kad, kad kad e, aš atstovauju savo bendruomenį ir kad, kad ji, kaip ir tie patys parlamentarai ir politikai, nenori, kad, kad atlikos būtų supilamos e, prie jų namų. Mes žinome, kad, kad Europa ėmėsi jam to, šiokių tokių priemonių, tačiau vienaip ar kitaip e, atliekų tvarkymo problema dar nėra įspręsta. Ispre, Būtų netiesa teikti e, kitaip. Taigi iniciatyvų buvo imtasi nemažai. Ir 2008 metais buvo pritaikytas e, atsargumo principas. Ir e, Šis principas yra numatytas keliose direktyvose ir aplinkosaugos generalinis direktoratas sa, liktai sakė, kad darykite, ką tik tai norite, po to mes e, su jumis galėsime apie tai pašnekėti. Taigi mes čia kalbame apie tai, kad yra pažydinėjimas e, e, šventasis prevencijos atsargumo principas. Kolegos, mes čia atvykome pirmiausia, norėdami apginti ES viziją, ES svajonį. Ir aš noriu Jums parodyti kelias nuotraukas. Čia Jūs matote ekrane štai ką. ...1944 metais birželio mėnesį šie žmonės uh, išvarė uh, nacių uh, kariuomenė iš mūsų šalies ir taip mes galėjome patys kurti savo e, ateitį. Ir mes e, negalime pamiršti savo atsakomybės. Čia jūs matote mano pusbrolius, Ir jie gimė 1968 e, metais, e, jie yra mano bendramžiai. Ir e, jūs matote, kokia buvo situacija tuo met ir, ir mes sąmoningai pasirinkome Europą, dėl to, kad mes svajojome apie Europą. Ir negalime leisti, kad viena valstybė narėje visiškai nepaisytų to, uh, ką ES daro aplinkosaugos rytyje. Europos komisija pamačiusi mūsų nuotraukas pasakė, kad e, tos nuotraukos nieko nereiškia. Nuotraukas galima labai lengvai e, e, suklastoti. Ir kad tą darė e, žmogus, kuris ketina dalyvauti kitose Europos parlamento rinkimuose. Aš jums tiesiog papasakosiu tai, ką aš noriu pasakyti ir jūs pato galėsite padaryti savo, savo išvadas. Mes norime, kad visi, kas melavo, prisimtų už tai atsakomybę. Todėl reikia reikia reaguoti į tai, kas vyksta dramatikos regione nes kitaip mes sužlugdysime Europos svajonę. Mes žinome, kad yra keli taršaus šaltiniai ir mes negalime leisti, kad ir toliau būtų teršiama mūsų aplinka ir kad toliau būtų žlugdoma Europos svajonė. Sí. Mr. Lucas, ya se Ponas Ikas.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 Sorry for. I'm preparing a presentation for today. Aš rengiausi kalbėti graikiškai, tačiau tai užtruks keletą minučių, kol parengsiu savo pristatymą. Perdón. Do you have the opportunity? No, no, no. Can you have the floor to, to introduce without the presentation? Perhaps you can explain us. Galbūt galite paaiškinti mums viską be to pristatymo. Ευχαριστήσω την Επιτροπή που ήρθατε στην... Norėčiau kreiptis į jūsų komitetą ir pasakyti. Uh, που επισκεφτήκατε, που μιλήσαμε στην Αθήνα, μιλήσατε με τους τεχνικούς συμβούλους. Να, ačiū, kad jūs apsilankėte pas mus, mes susitikėm e, Atenose, e, kalbėjote su techniniu patarėju Dimitri Damaskos, su žmonėmis, kurie dirbo kartu su mumis. Aš pritariu savo kolegai, kuris kalbėjo prieš mane ir norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Ir norėčiau sureaguoti keletą dalykų, kurie buvo pasakyti čia. Apie sustikimą 28 balandžio ir pakalbėti apie tą regioną. apie e, pramonę zoną Atikoje ir apie gramatikos zoną. Iš tų įrenginių, kurie ten buvo, pas, turėjo būti pastatyti, jie gali pagaminti 1750 tonų. Svarbiausia štai kas. E, kalbant apie visas atliekas, tai neatsižvelgiama į perdirbimą. Gramatikone, kitur buvo rengiami didžiuliai mega projektai Atikos e, rytuose, kur gyvena 3000 žmonių. Pagal statistiką, kiekvienas europietis uh, yra atsakingas už daugiau kaip 50 kg šiukšlių. Ir aišku, dėl to atsiranda daug šiukšlių be jokio perdirbimo, netaikant e, nu, atliekų perdirbimo direktyvos. Šiukšlių e, kiekis turėtų būti, turėtų būti mažesnis, tačiau perdirbimo, e, rūšiavimo nėra. Taigi E, statomi didžiuliai savartinai, kurie galėtų užsiimti ir rušiavimu. Ir e, tie svartynai, vienas yra 1200 tūkstančių tonų, kitas 1400 tūkstančių tonų. Taigi skaičiai didžiuliai. E, tai atitiktų šiukšlių kiekį, kurie, kur, kur, kurį galėtų sukurti 700 tūkstančių gyventojų. Ir komisija turėtų pasakyti, ar tie sartiniai turėtų būti, buvo, turėjo būti skirti vien tik tai rytų atikai ar visai atikai. 12 metų audito rūmo ataskaita kelia klausimą, ar yra finansavimo šiam infrastruktūros projektui Mm, skirtą atliekų perdirbimui. Ispanijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje įvairiose regionuose buvo atlikti tyrimai, e, kurie teigia, kad rezultatai nėra patenkinami. Graikijoje e, buvo parengtas pono Damasko pranešimas kur teigiama, kad tai yra didžiulis pavojus, nes tie keturi e, atliekų perdarimo įrenginiai būtų pastatyti, tai kiltų pavojus geram finansų valdymui. Šią temą turėtų įvertinti visi iš mūsų, kad žinotume, ką reikia daryti toliau. Toliau Gramatikono rajonas. Dvi minutės. Gramatikono regione. Na, aš čia norėjau pateikti savo prezentaciją, tačiau atrodo nėra laiko. Lapkričio mėnesį lyja. Jūs atvykote rugsėjo mėnesį. Jeigu būtumėt atvykę lapkričio mėnesį, būtumėt pamatę šitą nelaimę. Lapkričio mėnesį Buvo daug kritulių. Šios fotografijos padarytos vakar. Vakar lyjo labai smarkiai. Aš labai atsiprašau Mes turime dar vieną peticiją, laukia peticijų autoriai, mes visiškai vėluojame, vertėjai 6.30 išeis, todėl pateikti mums visus dokumentus, kuriuos turite mūsų sekretariatui ir mes visą tai perduosime parlamento nariams. Labai atsiprašau, tačiau man atrodo, kad turime baigti svarstyti šį darbo tvarkos klausimą. Dabar periname prie kitos peticijos. Tai yra 12 mūsų darbo tvarkos klausimas. Šią peticiją pristato e, Solidarity Independence and Democracy organizacijos, organizacija e, ir jos atstovas ponas Vardum. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, šioje peticijoje siūloma e, atsisakyti tam tikrų planų susijusių su žmogiškaisiais ištekliais. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Europos parlamentas prieš tarauja Suomijos pirmininkavimo metu užsakytam planui dėl žmogiškųjų išteklių etatų mažinimo. Ar tikrai tai bandoma sutaupyti, ar bandoma pagerinti daugianacionalinių tarptautinių korporacijų gyvenimą, kuris ir taip yra geras. Mes norime kuo mažiau reguliavimo, reglamentai be tinkamo įgyventinimo sukuria tik tai saugumo iliuziją. Briuselėje šimtas tūkstančių darbo vietų yra susijusių su ES ir tautinėmis institucijomis. Matome, kad jeigu 5 procentais bus sumažinti etatai, tai reiškia, kad daug darbo vietų bus prarandama ES. 7 tūkstančiai 000 europiečių, jeigu jie bus atleisti iš, tarp, iš ES institucijų, tai bus didelė našta biudžetams, nes reiks išmokėti kompensacijas. Iš tiesų, JAV kongreso priežiūros komitetas ir, ir jo profesor Elizabeth Warren teigia, kad nėra aišku, iš kur 700 milijardų dolerių buvo pateikta iš išpirkimui. Kalbama, kad tai nacionalinės saugumo agentūros paslaptis, bet panašu, kad tas eksportuotas kapitalas yra skiriamas tam, kad būtų įsigijamos naujos įrangos. Svarbiausias darbas bus atliktas po to, kai bus apkarpyti etatai bet tą darbą atliks nekompetentingi darbuotojai ir bus atsižvelgiama į privatizacijos pelną ir galbūt ir tokiu būdu kaštai smarkiai išauks. Kur tie, kaip tie darbuotojai dirbs ir kodėl nėra pasinaudota tų seniai dirbančių žmonių patirtimi. Ir tikrai nėra atsižvelgiama į mokesčių mokėtojų problemas. Tiesa, kad ES darbuotojai 2004 metais pirmą kartą jų atlyginimai buvo sumažinti smarkiai, 2014 metais dar kartą ketinama mažinti atlyginimus ir buvo didžiulis pasipriešinimas tam, ES smarkiai išaugo per tą laikotarpį, o atlyginimai nuolatos buvo karpomi ir ne visos valstybės vienodai yra atstovaujamos institucijose. Pagal sutartis dirbdantys e, darbuotojai ES bandė streikuoti ir tam pasipriešinti. Taigi matome, kad papildomai buvo sukurti etatai išorės veiksmų tarnyboje. Jeigu 5 procentais bus sumažinti etatai, nieko nepasieksime. Visuomet e, organigramos plane buvo atvirų neužpildytų darbo vietų ir jos buvo laikomos rezerve E, tol, kol galiausiai baigsis taupimas ir bus galima tas vietas užpildyti. Aš norėčiau atkreipti komiteto dėmesį į tai, kad komisijos pasiūlymas, kuris dabar tapo naujais, naujomis darbo tvarkos taisyklėmis, e, tarnautojų nuostatomis, iš tiesų tam prieštaravo ir profsąjungos ir toliau tai vyksta. Apgalėstavome, kad e, nebuvo įvykdytos visos e, reikalingos procedūros. Ačiū. Grazie, ci sono kolegi, che... Dėkoju, dėkoju. Keli kolegos norėtų pasisakyti, sureaguoti į tai, ką pasakė peticijos autorius. Kol kas dar savo nuomonės neišsakė Europos komisija. E, mes kreipėmės į biudžetų komitetą prašydami uh, juos pateikti savo nuomonę ir gavome laišką iš šio komiteto pirmininko, kuriame jisai mums išdėstė e, savo mintis ir atkreipė mūsų dėmesį kelis faktus. Taigi, aš tikiuosi, kad jūs suprantate, kad biudžeto komitetas negalėjo nieko daugiau pasakyti, nes tuo metu buvo vis dar daromasi dėl biudžeto ir šiaip panašu, kad šiame posėdėje nedalyvauja e, biudžeto komiteto nariai. Ir šis, šią peticiją toliau bus e, nagrinėjama ir aš tikiuosi, kad biudžeto komitetas galės padėti mums e, tinkamai ją išnagrinėti. Ir kol dabar aš norėčiau padėkoti peticijos autoriui, dėkoju Jums už tai, kad Jūs e, pristatėte mums savo peticijos esmę. Jūsų e, iškeltas klausimas iš tiesų yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad mes galėsime visi bendromis jėgomis surasti visoms e, šalims priimtiną sprendimą. Gerai, tuomet mes galime konstatuoti, kad baigėme nagrinėti visus darbo tvarkės klausimus ir dabar prasidės koordinatorių posėdis ir todėl aš prašau visų kitų, kurie neprivalo dalyvauti šiame posėdėje, pasitraukti iš šios salės, nes posėdis bus uždaras.